Witam obecnych wśród nas przedstawiciela Rady oraz przedstawiciela komisji. Sveikiname posėdėje tarybos ir Europos komisijos atstovus. Pirmiausia, norėčiau, ties, tiksliau suteiksiu jums žodį už kelių minučių. Pirmasis darbo tvarkės punktas yra bendros diskusijos dėl sustiprinto ekonominio valdymo priemonių. Išklausysime tarybos ir komisijos pareiškimus, Taip pat išklausysime e, rezultatų iš ekofino posėdžio. Paskui išgirsime klausimus tarybą ir komisiją, atsakymus į juos. Kalbėsime apie 2020 strategiją, finansų ir ekonomikos ir krizės padarinius šiai strategijai. Paskui išklausysime atsakymus į klausimus tarybai, kiek svarbi strategija ES 2020 esant dabartiniai finansų ir ekonomikos kriziai. Taip pat bus pateikta kitų klausimų, yra pateikta klausimų tarybai ir komisijai, sanglaudos politikos indėlis siekiant Lisabonos tikslų ir strategijos S 2020 tikslų. E, jako pierwszy głos zabierze w imieniu Rady pan... Pirmasis kalbėtos tarybos vardu yra valstybės sekretorius ponas Karida. Prašom. Labas rytas, ačiū gerbamas pirmininkė. Visi žinome, kad dabar išgyvename ypatingą finansinio neramumų laikotarpį. Prieš keletą mėnesių, nuo, nuo jau keletą mėnesių galima sakyti, kad taip iš tikrųjų yra. Jau šita padėtis tęsiasi porą metų. Įvykus finansiniai kriziai Junktinėse valstijose, tai yra finansinė krizė privačiame sektoriuje. Ir ji netrukus tapo krize veikiančią visą ekonomiką ir nustūmusią mūsų ekonomiką į sulėtėjimą. Pradėjo lėtėti gamyba ir taip pat ypatingai pradėjo didėti nedarbas. Ypač tai ženklu tose šalise, kur statybos sektorius ir nekilnojamo turto sektorius buvo ypatingos reikšmės. Valstybės reagavo iš karto, valstybės narės taip pat reagavo iš karto, centriniai bankai iš karto reagavo, stengdamiesi apsaugoti finansų sistemą nuo sprogimo ir šita krizė turėjo įtakos taip pat su uh, realiai ekonomika. Žinoma, šita padėtis turėjo įtakos ir viešiesiems finansams, ne tik tai privatiesiems finansams. Taigi, pirmiausiai turėjome krizę dėl ypatingai didelio deficito, taip pat ir valstybės skolos krizę pasireiškia, ypatingai pastaraisiais mėnesiais apie, tai, mėnesiais apie tai daug kalbama. Ir šią krizę taip pat skatina taip pat ir labai greitai kintančios vertiminių popierių biržos dažnai ir spekulacinio pobūdžio, kurios kol kurias taip pat irgi didėja palūkanų normos praš, e, keliamos valstybėms. Ir žinoma, tai veikia ir visą eurozoną. Taigi tai tampa problema ne, vis, ne vienos šalies kažkurios konkrečios, ne dviejų ar trijų, bet ir visos e, eurozonos stabilumo problema. Taigi padėtis yra tokia, tokie įvykiai vyko ir juos, e, juos reikia atsižvelgti ir juos atsižvelgia ES tam, kad galėtų imtis veiksmų. Manau, kad ES veikia teisingai ir iki šiol ėmėsi teisingų veiksmų. Galbūt atrodo, kad lietai priemė sprendimus, kartais gal net ypatingai lietai priemė sprendimus tam tikris klausimais, bet e, rezultatai buvo teisingi, protingi, išmintingi ir jie vyko bendradarbiavimo pagrindu. Ir žiūrint į visas primtas priemonės, manau, kad ES e, ėmėsi tinkamos e, strategijos. Tai kalbu ir apie trumpalaikės priemonės, ir apie vidutinio laiko tarp ir ilgalaikės priemonės tam, kad tokios krizės kaip ši daugiau nebūtų. Trumposios. E, priemonės, tai e, injekcijos į viešai sektorių, stengiantis atgaivinti ekonomiką. E, komisija koordinuoja tų trumpalaikių e, priemonių planą tam, kad būtų apriboti, apribota šios didelės krizės, krizės žala. Padėti, e, pagalba Graikijai yra viena iš šių priemonių, trumpalaikių priemonių. Komisija prieš keletą mėnesių pranešė, perspėjo Graikiją, kad padėtis yra sunki jos viešosiuose finansuose ir taryba kreipėsi į, į Graikiją pagal 126.9 straipsnį ES sutarties ir toliau stebi, stebėjo padėti Graikijoje. Patarimai Graikijai buvo e, pateikiami ne tik tai apie likvidumą viešosiuose finansuose, bet taip pat ir buvo patarta dėl struktūrinių reformų pensijų sistemoje. Taip pat buvo kalbama apie tai, kad sveikatos apsaugos sistemoje reikia reformų. Ir tokiu keliu pasiekiama balandžio 23 diena, kada yra patvirtinamas planas veiksmams, kaip padėti Graikijai. Ir jau vakar tas planas buvo pradėtas įgyvendinti, žengtas pirmas žingsnis ir ES valstybės narės pagal šį sutartą planą pervedė pirmąją mm, lėšų dalį Graikijai. Taigi, galima sakyti, kad pa, e, įvyko pirmasis žingsnis įvykdantas e, m, trumpalaikės priemonės, kurios skirtos ne tik Graikijai bendrai paėmus. Taip pat kaip ir girdėjome e, žodinėme klausime iš deputatų Dol, Markovštat, Šulc ir kitų, matome, kad reikia bendros strategijos, kaip iškopti iš krizės. Ta strategija turi būti pamatuota ir kontroliuojama, valdoma. Ir jos tikslas turi būti išvengti valstybė, valstybinių finansų bėdų ir skatinti augimą. Bet trumpalaikių priemonių neužtenka, reikia ilgalaikių priemonių, nes Europos ekonomikoje yra struktūrinių problemų kurios būtent ir susilpino ES tokioje mm, nepastovioje finansinėje padėtyje. ES imasi priemonių ir siūlo trumpalaikių ir ilgalaikių priemonių, e, kurios yra labai reikšmingos ir jas verta paminėti. Todėl, kad pirmiausia, šiomis priemonėmis bus duotas atsakas į krizės iškeltas problemas, kurios turi įtakos visai ES ir ypatingai eurozonai. Tam, kad duotume atsaką į finansų sektoriaus krizę, ES pradėjo įgyvendinti įvairiausias priemonės, kurios kaip tik ir šiandien yra diskutuojamos čia parlamente. Tai priežiūros paketas, kuris tikiuosi, kuo greičiau bus priimtas ir parlamentas ir taryba ras konsensusą. Taip pat vakar Ekofinas patvirtino priemonę, tai būtent vadinamų alternatyvių fondų arba dėlės rizikos fondų valdymo priemonė. Kreipiuosi į kolegas Helmens ir Gombendit, kurie e, dirba šio klausimu. Taip pat, turint galvoje G20, ir tai, kas buvo numatyta ir, ir sutarta šiame susitikime ir įgyvendinimą. Kaip sakėme, ES reikia struktūrinių reformų. Būtent tam skirta strategija 2020. Ši strategija remiasi valstybių narių kompromisu siekti tam tikrų tikslų per tam tikras primtas gairias, kurios bus papildytos ir nacionaliniais planais vadinamais reformų planais. Taip pat reikia paminėti, kad šalia strategijos 2020 yra labai svarbus komisijos, komisijos veiksmai. Jos komunikate, gegužė 12 dienos yra numatyti tam tikri veiksmai. Čia kalbama apie pačią struktūrinę ekonomikos problemas apie tai, kad ateityje būtų daugiau konkurencingumo ir produktivumo Europos ekonomikos sistemoje ir kad galėtume pasinaudoti pridėtinę vertę užimtumo, e, kovos su aplinkosauga ir kitų e, aspektų. Bet problemų yra ne tik tai privačiame finansų sektoriuje, bet ir privataus sektoriaus našumo problema. Į tai e, nukreipti ir nukreiptos ir kitos priemonės, ilgalaikės ES priemonės. Vakar Ekofinė buvo pradėta svarstyti komisijos gegužės 12 pasiūlymas ir finansų ministrų susitikime taip pat buvo pradėta svarstyti, e, pradėtos svarstyti šios priemonės ir jos skirtos tam, kad būtų įgyvenintas stabilumo ir augimo e, paktas ir kad būtų e, dirbama krizės prevencijos kryptimi pirmą kartą gegužės 21 dieną šį penktadienį susitikti sutiks e, Task Force darbo, darbo grupė, kuri dirbs būtent su e, biudžeto e, disciplinos klausimais ir ekonominės ir biudžeto politikos kontrolės klausimais su atitinkamu komisaru. Būtent šios priemonės yra labiau ilgalaikės ir čia reikia taip pat paminėti ES pradėta, pradėtas diskusijas apie mokesčius e, finansinės sistemos pajamoms. Ir taip pat ir G20 sutikime kalbama apie mokesčius finansinėms e, operacijoms. Tai yra vienas iš svarbiausių punktų, apie kuriuos kalbama e, žodinėme klausime mūsų kolegų. Reikia pasakyti, kad visos ES institucijos dirba šią kryptimį. Apie tai buvo kalbama ir praeitais metais gruodžio mėnesį viršinių sutikime, taip pat ir Taptautinio valiutos fonde buvo kalbama apie tai ir kovo mėnesio taryboje. Komisija pati kalbėjo ir balandžio 1, ir vakar Ekofino susitikime taip pat buvo apie tai kalbama. Taigi, šita priemonė irgi bus svarstoma G20 susitikime, jinai yra labai svarbi ir tai yra priemonės, kaip sakiau, e, vidutinio ir ilgalaikio pobūdžio. Pavyzdžiui, vakar susitikime, e, kuris vyko Madride, ES ir Amerikos, taip pat buvo kalbėję, kalbama apie finansų sistemos reformą. Taigi ES kelia šitą klausimą ir kalba apie savo priemonės visose formuose. Taigi, pirmininkė, e, buvo žengti e, žingsniai link to, kad sukurtume geresnę Europos ekonominį valdymą. Komisija ir taryba ir Europos parlamentas kaip teisėkuros ir kontrolės organas dalyvauja šiuose procesuose. Taigi galime pabaigai, gerbas pirmininkė, sakyti, kad krizė parodė, kur yra Europos monetarnės sąjungos e, trūkumai. Nes kol kas dar neturime ekonominės bendrijos, kur yra numatyta sutartyse, bet tikrovėje jos dar nėra. Mes turime pinigų sąjungą, bet neperėjome į ekonomikos sąjunga. Ir šios priemonės, trumpalaikės ir ilgalaikės, rodo ES krypti ir norą e, eiti link ekonominės sąjungos. Ši krizė susilpnino mūsų ekonomiką, metė, metė iššūkį Europos Sąjungai, bet jos nesugriovė, ne, nefragmentavo, nesuskaldė. Kartais Europos Sąjunga reagavo lietai, kaip atrodė, bet visą laiką užtikrintai kartais dvėjodama, bet visą laiką e, vieningai. Ir iš tikrųjų atsakas į visus iššūkius buvo tinkamas ir tikiuosi, kad Birželio mėnesio taryba patvirtins šitą planą, šitą e, reakciją, į vieningą reakciją į krizę. Ir tikiuosi, kad paruoš bendrą ES poziciją ruoždamasi G20 sutikimui Toronte, kur bus kalbama apie finansų rinkas ir taip pat finansų operacijas tarptautiniu mastu. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Panu ministrovi za pristavienį. Dėkuoju, ponė ministrė, už jūsų pareiškimą tarybos vardu. O dabar komisijos vardu kalbės komisaras Olirė. Prašau. President. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Sveikinu tas diskusijas ir bandymus rasti atsakymus į krizės iškeltus iššūkius vidutiniuoju ir ilguoju e, ekonomikos valdysenos laikotarpiu. Norėčiau apibendrinti iš karto papasakodamas, kaip mes tvarkome su tais iššūkiais. Prieš keletą dienų ES priėmė daugiau negu buvo nu, iš pradžių manoma sprendimų siekdam užtikrinti ES stabilumą. Krizė pagilino kai kurias problemas. Matėme, kad daugėjo išpolių prieš eurą. Mes tengiamės šią problemą spręsti. Aš manyčiau, kad mūsų primtas sprendimas buvo konsolidavimo paktas, taip galėtume jį pavadinti. Buvo kalbam apie ES stabilizavimo mechanizmą. Tam numatyta 500 milijardų eurų. E, ir tai bus tos lėšos, kurios padės stabilizuoti eurą. Kita vertus, mes, pradėsim, mes numatėme pradėti fiskalinį stabilizavimą, e, fiskalinio stabilizavimo procesą tuose šalyse, kur problemos didžiausios. Europa pasiūlė šios sprendimus, pasiūlė rimtą siūlymų paketą kurių tikslas yra parodyti rinkoms visame pasaulyje, kad mes tebe turime eurą kaip bendrą valiutą ir kad tikimės, kad ir darome viską, kad šita valiuta liktų tvirta. Tos mistinės rinkos jėgos nėra svarbiausias dalykas, e, kurią mes norime pasirodyti, jeigu taip galime sakyti. Mes norime užtikrinti e, nuolatinį stabilumą ir augimą, nes be to nebus ekonomikos pakilimo. Ekonomikos pakilimas yra prasidėjęs, bet tebe lieka trapus. Tad mums tenka atsakomybė e, prieš piliečius e, spręsti susidariusias problemas. Mes priėmėme labai konkrečius sprendimus vakar. Euro e, zonos valstybių vardu komisija paskyrė pirmasias lėšas Graikijai, jos siekia 40,5 E, milijardų eurų ir mes manome, kad tai padės patenkinti svarbiausius ir skubiausius poreikius. Suprantama, visi šie pinigai, visos šios, šios lėšos yra skirimos su sąlyga, kad bus įgyvendinama ta programa, kurią parengėme kartu su Graikijos vyriausybė ir su Tarptautiniu valiutos fondu. Europin, Europos centrinis bankas ėmėsi neįlinių priemonių tam, kad būtų galima uh, užkirsti kelią atakoms prieš eurą, kurių matėme visai neseniai. Mūsų valstybės narės suprato, kaip svarbu yra fiskalinis konsolidavimas, norint užtikrinti viešųjų finansų tvarumą. Tai yra taip pat ir sąlyga tvariam ekonomikos augimui. Praėjusią savaitę uh, Ispanija ir Portugalija pateikė naujas priemonės susijusios su fiskaliniu konsolidavimu, kurios yra labai svarbios, jos nebus lengvos įgyveninti, bet tuo pat metu tai yra ir būtinas žingsnis norint sumažinti vis didėjantį e, viešai deficitą per 2010 ir 2011 metus. Komisija teiks uh, naujų tikslų ir naujų priemonių atitikties įvertinimą ir tas bus padaryta jau po dviejų savaičių. Leiskite pabrėžti, kad viešojo deficito mažinimas yra vienas iš svarbių dalykų įgyvendinant finansinio stabilumo paketą, dėl kurio buvo susidarta ekofine gegužės mėnesį. Svarbu tai, kad šios šalis taip pat imasi ir struktūrinių reformų, kurios padės užtikrinti augimą ir pagyvinti darbo rinką bei taip pat sutvarkyti pensijų sistemą. Fiskalinis e, konsolidavimas ES yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Tam mes turime koordinuoti savo ekonomikos ir fiskalinę politiką, taikydami E, atskiras priemonės valstybėse narėse. Kitaip tariant, fiskalinio konsolidavimo pastangos turi būti diferencijuojamos atsižvelgiant į fiskalinę erdvę ir ekonomikos pažeidžiamumą. Šalis, kur finans, fiskalinė erdvė yra nedidelė, e, turi taikyti skubes priemonės, tuo tarpu kitos, kur tos, ta fiskalinė erdvė yra didesnė, turėtų išlaikyti galbūt šiek tiek mažiau e, ribojančias fiskalinės priemonės, kad būtų galima išlaikyti e, tinkamą užimtumą ir ekonomikos augimą ES. Žinoma, būtų klaidinga mūsų pastangas ties tuo ir užbaigti. Dešimt metų Europoje, Europos Sąjungoje euras buvo sėkmės istorija. Tai yra svarbus dalykas. Tačiau krizė parodė, kad mums reikia pripažinti, jog buvo padaryta sisteminių klaidų, kad trūko tvirtumo ir matome, kad teisingais lengvesniais laikais nepasinaudojome tam, kad galėtume makro, makroekonominės problemas išspręsti, mažinant deficitą ir įsiskolinimus. Būtent dėl to praėjusią savaitę, gegužės 12 dieną, Europos komisija pateikė ambicingus siūlymus, kurių tikslas yra sustiprinti ES ekonominę valdyseną. Norime imtis priemonių susijusių su prevencinė biudžeto priežiūra, užkertant kelią makroekonominiam disbalansui ir norime įkurti, sukurti e, krizės valdymo E, nuolatinį pagrindą ir tvirtą pagrindą. Dauguma vyriausybių paremė šios svarbus pasiūlymus. Tad dabar svarbu, kad Europa 2020 taptų sėkmės istorija. Mūsų siūlymai remiasi dviem principais. Pirmiausia, prevencija visada yra geriau negu paskesni taisymai. E, mes matėme, kad krizės laikotarpių ištaisyklė taip pat pasiteisina. Ir antra, turime vykdyti griežtesnę fiskalinę priežiūrą. Ir tai turėtų būti lydima makroekonominės priežiūros priemonių, e, siekiant užtikrinti e, tvarų ekonomikos augimą ir plėtrą. Mūsų siūlymai yra sudaryti iš trijų siūlymų blokų. Pirmiausia, svarbu e, sutvirtinti prevencinės ir taisomasias priemonės, kurios buvo numatytos. Tai yra labai svarbu, stiprinant ekonominę valdyseną. E, koordinuoti fiskalinę politiką yra labai svarbu, kad būtų galima užtikrinti, jog nacionaliniai biudžetai atitinka ES bendrai sutartas uh, politikos kryptis. E, svarbu užtikrinti, kad neužkiltų rizika eurozonai kaip tokiai ir kad dėl to nenukentėtų kitos valstybės norėtume labai aiškiai pareikšti, kad tai nereiškia, kad bus prižiūrimi iš arti labai nacionaliai biudžetai, analizuojant juos jų kiekvieną eilutę. Ne. Tai reikš ką kitą. Mes analizuosime biudžeto gairias ir žvelgsime į biudžeto balansą. Vyriausybės ir parlamentas patys sudarys biudžetus, tačiau bus reikalaujama laikytis sutartų ES taisyklių ir galbūt bus teikiamus rekomendacijos valstybėms, kaip savo biudžetą reikėtų pataisyti, kad nuo taisyklių nebūtų nukrypstama. Parlamento suverenitetas ir toliau išliks. Aš esu buvęs uh, parlamento narys savo šalyje ir Europos parlamente ir suprantu, koks jautrus parlamentarų yra šis klausimas, biudžeto formavimo klausimas. Kiekvienas iš mūsų gali pamatyti, kad mes neketiname laužyti demokratijos ar pažeisti parlamento suverenumo jokių būdų. Mes tiesiog norime užtikrinti ir įsitikinti, kad visos valstybės narės laikosi tų taisyklių, dėl kurių pačios susitarė anksčiau. mums reikia numatyti ekonominės politikos europinę dimensiją ES. Nepakanka tik paskui žvelgti į vienus ar kitus sprendimus, ar eurozonoje, ar kitur. Nacionaliniai sprendimai, mes turim progos pamatyti, turi įtakos ir už valstybių sienų, įtakos ir kitoms valstybėms. Būtent dėl to ES e, lygmenyje turime įsitikinti, kad nacionaliniai sprendimai nepakenks visiems. Taigi biudžeto priežiūra turi būti platesnė, e, siekiant užkirsti kelią makroekonominiam disbalansui. Kodėl tai yra taip svarbu? Tai yra svarbu dėl siekiant didesnio konkurencingumo ir siekiant užkirsti kelią deficitui viešajam e, atskirose valstybėse, nes jis augo pastarųjų metų. Tai vien, buvo viena iš priežasčių, kodėl taip plačiai išplito ši ekonominė krizė. Turime užkirsti kelią problemums e, dar iki tol, kol jos netampa ypač didelio masto. Būtent dėl to mes siūlome nustatyti tam tikrus rodiklius, tam tikrus slengščius, ar rekomendacijas numatome teikti tais atvejais, kai tai bus būtina. Tie rodikliai, pavyzdžiui, galėtų apimti, pavyzdžiui, darbo jėgos kaštus ar, ar, panaš, ar panašius kitus dalykus. Yra savaime suprantama ar akivaizdu, kad tai visiškai nereiškia, kad tai susilpnintų šalies eksporto galimybės. Jokių būdų ne. Tikslas yra kitoks, tikslas yra subalansuoti ekonomikos augimą visoje Europoje. Ta mums reikia sustiprinti konkurencingumą eksporto srityje ir taip pat svarbu patenkinti ir vidaus e, poreikius. Būtent dėl to yra svarbu, kad veiktume Europoje kaip viena komanda. Mes turime aiškiai pasakyti, žvelgdami į eurozoną, kad e, svarbu šią zoną išlaikyti, svarbu, kad turėtume konkrečias taisyklės krizės valdymui visoje eurozonoje ir už jos ribų. Laikiniai mechanizmai buvo numatyti gegužės 10 dieną. Pirmasis, pirmoji pakopa šią linkme jau yra numatyta, taip galima sakyti, tačiau vidutiniuoju ir ilguoju laikotarpiu komisija siūlys numatyti nuolat veikiantį mechanizmą susijusiu su ekonomikos valdysena. Ir svarbu būtų pasimokyti iš mūsų patirties, iš patirtų krizės pamokų. Tas mechanizmas turi būti nelabai patrauklus taikymui, dėl, ir to tikslas yra tas, kad valstybės ar narės turi veikti taip, kad joms nebūtų reikalo ir noro to mechanizmu naudotis. Turime uh, užkirsti gaisrų į kelią tol, kol vis dar neišsiplėskė visų galingumu. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, užbaigdamas savo pasakymą pasakysiu štai ką. Šie komisijos siūlymai yra tam tikras kelias siekiant įtvirtinti Europos ekonominę valdyseną. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį ir į dar vieną labai svarbų sprendimą, kuris buvo pasiūlytas tą pačią dieną. Estijai buvo pas, e, Estija iškėlė e, savo norą tapti eurozonos nare. Ir norėčiau pasakyti tik vieną skaičių, nes norėčiau pasakyti, kad 75 procentus siekia skolos lygis. E, siekia 7,5 procentų, pasakso kalbėtojas, skolos lygis. Tai yra tikrai didelis nuopelnas ir geras rezultatas. Eurozona ir toliau turi likti tvirta zona, pasitikinti savim zona, kur vykdoma tvari ekonominė ir fiskalinė politika. Ir galiausiai komisijos iniciatyvos, kai jos bus patvirtintos, padės gilinti ekonominę valdyseną ES ir padės galbūt plėsti eurozoną. Ekonomikos ir pinigų sąjunga pagaliau turi pradėti e, veikti praktikoje. Dėkoju. Komisaržu za pristatymą e, stanoviska. Dėkoju ponė komisarė, už jūsų pareiškimą. Dabar žodis frakcijų atstovams. Pirmiausia, EPP frakcijos atstovas kalbės, kalbės frakcijos pirmininkas ponas Dolis. Pirmininkė kolegos. Galiausiai Europą sureagavo, valstybių vadovai ėmėsi, suprato, kokia yra problema ir prieš dešimt metų su, sukūrė tą planą. O Europo laikymo šitas planas gerai atskleidžia, kokios yra Europos solidarimo priemonės ir kad Europa turi tų priemonių. Tačiau tas planas, mano manimu, nėra pakankamas, jam reikia papildomų priemonių, mažinančių biudžetus, nacionalinių biudžetų deficitą ir kuriame būtų numatyta bendrų fiskalinių, biudžetinių, socialinių priemonių, bendrų visiems 27 valstybėms. Tai mes jau kartojame, taigi galiausiai imkimės veiksmų. Na, šitą planą trečiadienį papildė sprendimas, kurį priemė Europos komisija, aš įsveikinu. Sprendimas sustiprinti priežiūrą, stabilumo pakto gyvenimo priežiūrą. Ponios ir ponai, mes tikrai neišbrisime iš tos prizės be visų šitų priemonių be visų šitų priemonių, be politinės drąsos mes tikrai šios neišbrysime. Nes dabar jau priemonės, kurių galėjome imtis bendrai Europos mastu ir atskirai nacionaliniu mastu, dabar atėjo laikas tikrai jų imtis. Ir tai taikytina tiek dešinios, tiek kairiausiams vyriausybėms. Apgailestauju, kad Vokietijos socialistams balsuojant Bundestagė dėl Europos pagalbos plano, kad jiems pritruko tos drąsos. Mes visi turime iš to pasimokyti. Pirmoji pamoka reikia pripažinti, kokia yra realybė, žvelgiant į nacionalinius nacionalinės valstybių skolas, lygiai kaip mes pripažinimo realybę žvelgdami į europinį įsiskolinimą. Reikia nubausti bet kurią valstybę, kuris, kuri tikrai e, na, nesilaikys nusatytų prievalių. Puikiai suprantame, kaip, pavyzdžiui, mes kaip kasdieni piliečiai, bijomės radarų, nenorime gauti baudos, taigi reikia, kad būtų sankcijos. Tai e, bet kokios rimtos politikos vykdomo šioje srityje pagrindas. Antra pamoka. Mes turime žvelgti į priekį, nustatydami savo biudžetinės gairės. Komisija praėjusią savaitę pareikalavo ir aš pats pareikalau prieš keletą savaičių, būtent to paties pareikalavau. Aš žinau, kad tai erzina valstybės narės, kad jų prašoma susikoncentruoti, susitelkti, tačiau reikės, kad valstybės narės priprastų, kad jas erzins ateityje, jeigu jos elgsis su savo valstybės finansais taip, lyg gyventų negyvenamoje saloje, jeigu jų nesėtų bendra valiuta ir lyg joms nereikėtų laikytis bendros biudžeto disciplinos. Lygiai taip pat taikytina ir fiskaliniams bei socialiniams politikoms, nes dar sėki Aš suprantu kai kurių mūsų kompatriotų pykti, kurių prašoma aukotis kitų labui, kad jie dirbtų kurie dirba mažiau ir kurie išeina anksčiau pensiją. Tai tikrai e, apmaudu. Ir tai trečia pamoka, kurią aš pasimokiau iš tos krizės. Priemonės yra įgyvenimas tik tuomet, jeigu mes sutriksime visas, visus būdus joms įgyvendinti. Negalima to padaryti, jeigu nekeisime kultūros ir mentaliteto. Mes turime įgyti europinių refleksų. Trumpalaikę, trumparegę valdysena, kuria kuria taikant buvo remiamasi tik tai kažkokiamis visuomenės apklausomis, turi būti praeities dalykas. Mes turime sudaryti e, galimybės mūsų verslininkams tiek kurti darbo vietų, tiek samdyti ir investuoti. Taigi mano frakcija reikalauja iš komisijos, kad ji vykdytų savo darbą, kad ji taikytų bonusų ir baudų ir, ir, ir, ir skatinimų politiką valstybių narių atžvilgių. Ir uh, toms valstybėms narėms, kurios nesilaiko numatytų veiksmų, kad joms būtų taikytinos sankcijos. Tai, tai būtų padaryta paslauga europiečiams ir lygiai taip pat būtų padaryta paslauga valstybėms narėms. Nes dabartiniuose visuose mūsų posėdžiuose kyla vienintelis klausimas. E, tas klausimas kyla mūsų visų šalių piliečiams. Ar ta mano taupumoji knygelė dar kažko verta? Štai pagrindinis klausimas, kuris rūpi mūsų piliečiams Ir tai mes turime jiems užtikrinti, kad taip jų santaupas niekur nedingo. Komisija tai turi užtikrinti, nes jin buvo sukurta tam. Taigi, ponios ir ponai, tik tokiu būdu strategija 2020 turės kažkokios prasmės. Mes turime tapti rimti, mes turime veikti bendrai, kolektyviai, mes turime nugalėti nedarbą, mes turime nugalėti kovą E, išsilavinimo mokslinio tyrimų srityse. Ir aš kartau vakar tą patį kartą kiekvieną dieną, kad mes, eurodeputatai, Europos funkcionieriai, turime taip pat rodyti pavyzdį, nes kitaip mumis niekas netikės. Štai ką aš norėjau pasakyti. Ir, kaip visą tikiuosi, aš jau keletą krizę esu išgyvenęs, kad šita krizė bent jau bus naujas atskaitos taškas ir Europai, ir jos piliečiams. Ačiū už Jūsų dėmesį. Dziękuję, panie przewodniczący. W imieniu grupy posłów. Ačiū. Pilas pirmininkė dabar su SRD frakcijos vardu, ponas Šulcas. Ačiū, ponas pirmininkė. Ponios ir ponai, mini kolegos. Aš manau, kad šiandienos diskusija vyksta tikrai rimtame kontekste, gan irgi grėsmingame kontekste Europos Sąjungai. Jau dešimtmečius mes vykdėme tokią laksistinę politiką ir nieko nedarėme, kad kaip nors užkirstumėm kelią ar, ar persvarsytumėm, ar kapitalistinė sistema, jos vyravimas yra teisingas dalykas. Tačiau šita sistema mūsų stumė į finansinė krizė ir nedarbo krizė, pačia rimčiausia nuo pasaulinio karo. Tai taip pat ir moralinė bei teisėtumo krizė, pati giliausia e, visų institucijų atžvilgių, kaip ir vėlgi sakau, nuo pasaulinio karo laikų. Šita sistema pati yra nemorali. Ji, na, ji yra iškrypusi, iškrypeliška. Ir aš jums pateiksiu pavyzdį. Daug mūsų piliečių tikrai nesupranta e, mūsų ekspertų. Kas vyksta, pavyzdžiui, su CDS, su tais kreditais, kurie kurie dengia skolos, nevykdomus skolos įsipareigojimus. Tai kaip draudimas, pavyzdžiui, draudimas nuo gaisro. Jeigu, tarkime, galiu nusipirkti, aš, Martinas Šulcas, galiu nusipirkti draudimą ir jeigu mano namas sudegtų, man apmokės juk tą draudimo mokestį man, o ne mano kaimynui. Tai aš galiu paprašyti savo kaimyno padegti mano namą ir aš gausiu tą draudimo išmoką. Tai yra iškryp, iškrypeliška sistema ir reikia jai užkirsti kelią. Taigi mesgi kaip tik ir įsileidame į tokio pobūdžio mechanizmus. Tai ne kažkoks tai linksmas pavyzdys, nereikia čia juoktis. Tai pavyzdžiui, lygiai taikytina Kalifornijos dėstytojų pensijų fondui, kurie per uh, spekuliacinius fondus norėjo nusipirkti Vokietijos uh, oro bendrovė. Jiems to nepavyko, jie nusipirko kažką kitą, tačiau pats pensijų fondas jau bankrutuoja ir visos pe pensininkų dėstytojų kartos, kurios mokė įmoką šitą fondą, dabar bankrutavo. Štai kokia tos ekonominės sistemos um, realybė. Šitą sistemą tikrai priejo jau uh, ribą ir ją reikia keisti. Uh, dabar visi žvelgia į vyriausybės. Mes išklausime pono Lopes Garygo, išklausime, ką jūs sakėte, išklausime, ką sakė komisaras. Tikrai gerai, labai gražiai kalbėjote, tačiau mes tik tai reaguojame. Ir reaguojame, mano manimu, per vėlai. Daug dalykų jau turėjo būti padaryti daug anksčiau ir mes jau apie tai kalbėjome daug anksčiau. Čia. Mes dabar reglamentuojame spekulacinius fondus, tačiau kada bus sukurta Europos vertinimo agentūra, reitingavimo agentūra ir kada atsisak, atsikratysime Amerikos reitingavimo agentūrų jungo. Ar šitos agentūros jau yra nukreipusios savo patrankas į Ispaniją ir Portugaliją, e, o krizė krečia Graikiją. Reikia, kad tos agentūros būtų kontroliuojamos, kad jos būtų prižiūrimos. Ir tai reikia daryti jau prieš kelis metus. Mes vėlame, tai mes teikėme šitą dalyką, tačiau jis buvo atmestas, mūsų reikalavimas buvo atmestas tų pačių vyriausybių, kurios šiandien jau nori valdyti šitą krizę vienu ar kitu būdu. Kolega Lengen, aš žinau, kad šiandien po piet jūs pateiksite siūlymą, kad karnavalo diena net ne, kad, kad karnavalo dieną nebūtų dirbama parlamente per užgavines. Tačiau čia nesvarbiausias dalykas. Mes turime kalbėti apie struktūrinį deficitą. Mūsų ekonomikos ir pinigų sąjunga buvo sukurta. <coughs> ir turime pinigų sąjungą, tačiau neturime ekonominės sąjungos. Čia tikras, tikra politinė ekonominė mozaika, kurioje valstybės narės nevykdo jokių koordinuotų politikų, kartais atvirkščiai netgi lošia vienos prieš kitą. Ir visa tai vyksta vieningoje pinigų erdvėje, tai didžiulė rizika. Mano minėtas pensijų fondas iš Kalifornijos yra e, žlungantis, tačiau tai niekaip neveikia dolerio. O kuomet Graikijai kyla pavojus, visą Europą krečia krizė. Štai dėl ko mums reikia bendros ekonominės valdysenos, ekonominio valdymo sistemos. E, ir aš tai sakau tiems, kurie dar kažko nesupranta. Mes tikrai, kaip sakiau, taip pat išgyvename labai gilę teisėtumo krizę. Žmonės pradeda suvokti, kad šita ekonominė sistema yra pasmerkta žlugti, jie ją nebepasitikė. Ir taip pat mato, kad institucijos, kurios sukūrė šią sistemą, valstybės, aukščiausios supranacionalinės institucijos, jos yra faktiškai tos krizės vektoriai, dėl to jie ir nepasitikė jokiomis institucijomis. Ir šiame etape dar yra. Mėginančių per nacionalinės retorikos e, visokias ekvilibristikas mėginti užglaistyti krizės padarinius. užuot, dirb, užuot dirbus tar, tarptautiniu lygiu, ieškant sprendimo iš krizės. Ir dėl to kyla pavojus visą Europos Sąjungą. Mums tikrai reikia stipraus ekonominio valdymo, ekonominės drąsos, drąsos mus, e, le, mums leidžiančias taikyti jau nusistatytas taisyklės ir ponas Doli. Jūs esate naujos demokratijos atstovas Ir tikriausiai e, nereikėtų kritikuoti tų, kur, kuriuos jūs kritikuojate. Ne, ne, ne čia yra kalčiausiai. Ačiū dabar liberalų frakcijos vardu ponas Ferhofštat. E, marksistinė retorika vargu ar mums atneš kokio nors sprendimų šiai kriziai. Šiandien, ponė pirmininkė, pergyvename tai, ko negalėtume vadinti vien monetarinę krizę, euro krizę. Mūs, bet aš manyčiau, kad tai labiau yra valdysenos krizė, ES valdysenos krizė. Joje šiuo metu gyvename. Tai yra ta krizė, kai yra ir kuri yra susijusi su tuo, kad valstybės tartum apsėstos tvirtina, kad tarp, tarp vyriausybinės metodas gali padėti išspręsti ES problemas. Tačiau monetariniai kriziai reikalingas vieningas metodas, reikalingas bendrijų metodas, paremtas ES interesais. Ir tai netu, neturi būti kažkokia samplaika nacionalinių interesų, kuriai atstovauja ES vadovų taryba ir ministrų tarybos. Tai štai, diskusijose tokį signalą norėčiau pasiūsti. Ponas Garido Mm, mano ir aš jam pritariu, kad e, galima paprašyti vadovų tarybos ir ministrų tarybų šiek tiek atsargiau reikštis apie eurą. Nes kiekvieną kartą, kai būdavo randamas sprendimas padėti, sustiprinti eurą, iššokdavo vienas ar kitas valstybės ministras ar vadovas ir mielai sabotuodavo tą sprendimą, kuris būdavo priimtas. Aš manau, kad tarybos reikia štai ko prašyti dirbti tyliau, dirbti ramiau, leisti dirbti Europos komisijai, Centriniam Europos bankui ir tokiu būdu bandyti ieškoti sprendimų. Antras signalas, kurį noriu pasiūsti, būtų skirtas komisijai. Ponas e, Rein e, žino, kad buvo priimti drąsų sprendimai, gera kryptimi. Tačiau aš manau, kad komisija turi žengti dar toliau. Yra sudaryta darbo grupė. Tarybos darbo grupė rinksis E, kad spalio mėnesį ar metų pabaigai atsirastų kažkokių sprendimų, bet aš manau, kad tai yra ryškiai per vėlų. Tačiau komisija turi dirbti anksčiau, ji turi pateikti bendrą ambicingą siūlymų uh, paketą dabar, artimiausiais mėnesiais, artimiausiomis savaitėmis. Neturime laukti tarybos task force ar darbo grupės susirinkimo. Manau, kad iniciatyvos turimtis komisija. Komisija turimtis e, iniciatyvos pateikti bendrą siūlymų paketą ir padėti jį tarybai ir parlamentui ant stalo. Man atrodo, ten turi figuruoti keturi elementai. Pirmiausia, sustiprinti stabilumo ir augimo paktą. Žinoma, reikia taikyti sankcijas, kai to reikia. Manau, kad ir aš pats ir visi kiti remia pono Rein idėją, kad tame pakete kol nacionaliniai parlamentai patvirtina biudžetą, turi būti biudžeto formavimo tam tikra priežiūra, kurią vykdo komisija. Tai nėra subsidiarumo principo pažeidžiamumas, tai yra bandymas sustiprinti eurą ir išspręsti problemas. Negalime sakyti, kad stabilumo paktas yra savo, ekonomikos augimas savo, e, o biudžetai nacionaliniai neturi nieko bendro su euro. Ne, taip negalima teikti. Negalima teikti, kad nacionalinių biudžetų stabilumas yra vien tik nacionalinės kompetencijos dalykas, esant tokiam kontekstui. Manau, kad strategija 2020 turi būti įtikinantis dokumentas. Kol kas ką taryba turi ant stalo, ponė Garygo, galiu jums pasakyti, nėra įtikinama. Kai dėl strategijos 20, 20 vyksta tas pats, kaip ir strategijos, Lisabonų strategijos atveju. Vėl pasirinktas atvirasis koordinavimo metodas. Jeigu su taryba norite kalbėti rimtai, manyčiau, kad jeigu taryboje elgiamas rimtai, tai komisija turi turėti visas reikiamas priemonės, kad galėtų komisija vadovauti strategijos 2020 įgyvendinimui, nes tai yra išeimo iš krizės strategija. Trečias dalykas - tai yra e, Europos valiutų fondo sukūrimas. Tai, patik, tai pakeis dabar mūsų turimą stabilumo mechanizmą. Pone Renius pats sakote, kad e, to mechanizmo nepakaks. Tai vėlgi yra tarp vyriausybinis mechanizmas. O turime ES problemą ir kiekvienu atveju reikia valstybių narių vienybės. Kiekvieną įsiskolinimą turi patvirtinti tik visos valstybės narės. Ta sistema yra pasmerkta žlugti. Reikia tokio uh, valiutų fondo, vadovau, kuriam vadovautų Europos komisija e, ar Centrinis Europos bankas ir kad tai ne, jis, ne, jo veikimas nepriklausytų nuo geros kiekvienos valstybės narės valios. Tai štai, To mes laukiame iš komisijos, ponė Ren. Mes laukiame daugiau ambicingumo, platesnio užmojo, mes laukiame siūlymo, kurių paketo sulauktų ir taryba, ir komisija. Dėkoju. Pirmininkas. Ačiū. Ačiū pirmininkui Verhofstatui, o dabar žaliųjų frakcijos vardu kalbės ponė Rebeka Harms. Ponios ir ponai, Mano frakcija nusprendė dar kartą užimti teigiamą poziciją, pozityvę. Dėl prieš du, dvi savaitės Bruselėje priimtų priemonių. Ta parama mes susijęme su aiškiu bendros e, ekonominės ir finansinės politikos e, skatinimu. Mano grupiai tai nėra nieko naujo, tai yra sena mūsų tradicija, mes laikomės tos pačios nuomonės, bet taip pat e, ponė Reinai, ponė Lopes Garydo, savo pritarimą, savo palaikymą siejame taip pat su reikalavimu imti, priimti svarius, rimtus sprendimus Europos, Europos lygmenių, ne tik tai kovoti su pasiekmėmis šios krizės, bet taip pat ir su visa krize e, bendrai paėmus. Nuo 2008 metų mes bandome gydyti jau tuos simptomus. Nuo tada, kai Lehman Brothers bankrutavo, mes gelbėjom bankus. ir euras reikia aiškiai pasakyti, ne prieš dvi savaitės buvo stabilizuotas. Daug prancūzų ir, ir, ir, ir vokiečių bankų e, buvo išgelbėta prieš dvi savaitės, kaip matėme pagal e, rinkų duomenis. Milijardus kainavo tie gelbėjimai ir neaišku, iš kur tas lėšas e, reikės paimti. Kai pažiūrime į ekofino susitarimą, matome, kad tik maži žingsniai bus žengti e, link e, rinkų stabilizavimo. Bet reikėtų e, imtis labai griežtų, ryštingų sprendimų finansinių rinkų atžvilgių. Negalime būti bankų įkaitai. Bankai ir bankininkai yra sistemos dalis. Ir iš tikrųjų kažkas yra tikrai negerai, jeigu politiką, politikai nustamėm į tokį kampą, kad, kad reikia imtis tokių priemonių yra jau ženklų, kad kai kuriuose valstybėse narėse e, reikalai krypsta teigiamą linkme, bet e, daugumoje šalių e, reikia imtis atitinkamų priemonių su spekuliavimo fondais ir kalbėti apie finansinių operacijų mokesčius ir taip toliau. Tai neturėtų būti tik tai retorika. Mes iš tikrųjų, mums iš tikrųjų reikia priimti šitus mokesčius. Kita vertus, negalime refinansuoti to, ką finansuojame e, iš viešųjų finansų. Negalima vien tik apsiriboti e, retoriką, reikia garantuoti savo siekius būtent įvedant tokį mokestį. Kitas svarbus dalykas - tai koordinuotos biudžeto politikos ES ateitis ir taip pat biudžeto deficito e, kontroliavimo ateitis. Kai kalbame apie krizės valdymą ir kai kalbame apie Europos 2020 strategiją, turėtumėm sutarti, ko mes iš tikrųjų norime, ko mes siekime ir kaip valstybės narės ir Europa galės pasiteisinti po keletos metų prieš piliečius, žiūrėjams akis. dabar turime e, elgtis atsakingai, turėti galvoje e, visas, visą socialinę, kultūrinę sistemą, mokyklas, universitetus, ligoninės ir taip toliau. Mano kolega sakė, kad Graikijai reikia daugiau laiko, kad paruoštų atsigavimo planą, bet aš puikiai žinau, kokia yra baisi finansinė situacija daugybėje valstybių narių. Manau, kad reikės laiko, kad nuspręstumėm, ko imtis, kaip išspręsti tas problemas. Kaip sakiau, reikia susitelkti ties socialiniais reikalais, nes tai yra geriausia, ką gali padaryti ES būtent dabar. Reikia labai atsargiai e, imtis priemonių iš biudžeto pusės. Mes kaip žalieji Vokietijoje visą laiką rėmėme tokį biudžetą Vokietijoje. Ir galiausiai aplinkosaugos politika, tvarusis augimas. Šitie klausimai taip pat turi būti nepamiršti. Mums reikia ekonomikos ir pramonės atsinaujinimo viešojo transporto reorganizavimo. Viso to negalima pamiršti. Reikia, turime garantuoti darbo vietas per inovaciją, per ateities politiką, per tvarę politiką, o tam reikia lėšų. Taigi, ponios ir ponai, reikia kalbėti apie naujus mokesčius, nes esu tikra, kad neiškopsime iš šios krizės, nebent pradėsime e, kalbėti apie išmintingus mokesčius. Apie tai šitą klausimą irgi reikia kelti. Pirmininkas, ačiū. Dabar nuo ECR frakcijos ponas Kirchhoff. Pirmininkė, matyt, kad daug kas mano, kad didesnė integracija yra sprendimas. Europai dažnai trūksta ne mechanizmų įgyvendinti e, tam tikrus sprendimus, bet politinės valios įgyvendinti sprendimus. Manau, kad Europa 2020 iniciatyva yra iš tikrųjų būtina kovojant su krize, bet ar tik tai jinai. Mm, bus įgyveninta ir, ir neatsitiks su ją tas pats, tam, kad išvengtume kitų panašių krizių, reikia griežtesnius biudžetos kontrolės, biudžeto kontrolės ir sankcijų iš ES. Tačiau apie tai jau buvo kalbama, tik taip nepakankamai tai buvo kontroliuojama. Ar visa tai pagerės vien todėl, kad procedūros bus reiklesnės? Sankcijų ir anksčiau turėjome, tačiau, tiksl, tačiau tiesiog jos buvo nepatikimos ir jeigu praplėsime jų apriepti, nemanau, kad jos bus įgyvendinamos, ar į tas visas priemonės bus žiūrima rimtai. Be to, to mūsų uh, frakcija pasisako už stipresnę ekonomiką ES, bet turėtume dėl to būti atsakingi, elgtis sąžiningai ir laikytis tų įsipareigojimų, kokius prisijėmame. Komisija mano, kad jos pasiūlymai pagilins pinigų ir ekonominę sąjungą. Tačiau šiame tekste, kovo mėnesio tarybos tekste anglų kalba, kalbama apie valdyseną o prancūziškai kalbam apie government, tai kaip ir vyriausybę, kaip ir ambicingą valdymą. Tai jeigu neteisingai suprasime tai, ką e, norime įgyvendinti, tai bus nenaudinga ir žalinga ir mums, ir visai Europos Sąjungai. Zjednoczonej Lewicy Europejskiej, pan przewodniczący Lothar Byski. Bardzo proszę. Herr Präsident, die letzten Ratstagungen weisen auf tiefgreifende. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Paskutinė tarybos sesija rodo, kad einama svarbių pasikeitimų link. Mes norime ES politikos vyriausybės lygimi taip buvo iki šiol. Įgyvendant Lisabono sutartį sveikiname tai, kad patidėja parlamento galios, gilėja bendradarbiavimas tarp vyriausybių. Matome, kad išleidžiamos didžiulės sumos, o parlamentai kol kas neturėjo galimybės pernelyg daug reikšti savo nuomonę. Manau, kad tam reikia paprieštarauti. Matome metodą, kurį dėgia vyriausybės. Matome, kad buvo išleista labai daug pinigų įsiskolinimams ir atsirado tam tikros sumaišties, teko gelbėti bankus, Teko gelbėti ištisas valstybės. Daug kas vyko kitaip, negu buvo suplanuota pradžioje. Teko surasti 550 milijardų eurų ir dabar tenka kelt klausimą, o kaip vystysis ekonomika toliau. Bandome gelbėti bankų kapitalą kol kas, o aš manau, kad ES turi būti daugiau negu vidaus rinka su vieninga valiuta. E, ponas Baroso štai sako, kad be ekonominės E, sąjungos galima pamiršti pinigų sąjungą. Tačiau kol kas dar nematau jokių tos naujos politikos kontūrų. Stabilumo ir augimo paktas žlugo ir tai nedaug ką turi bendro su ekonominio koordinavimo politika. Trūksta bendros socialinės politikos, trūksta reguliavimo geresnio finansų sektoriui. Tai reiškia taip pat, kad trūksta ir fiskalinės bendros politikos. Finansinių sandorių mokestis dėja kol kas iki šiol yra tik kalbos, tačiau nieks nematė, kur tas mokestis buvo pradėtas taikyti, dėl jo nesusitarta. E, kalbant apie ES ateitį, turime pasakyti, kad turime ją matyti bendrai, o ne ardyti tai, kas sukurta. Mes galime suprasti, Graikijos piliečius, kurie mato, kad nukentės jų e, socialinis sektorius. Būtina, kad socialinės normos būtų harmonizuojamos siekiant aukštesnių standartų. Matoma taip pat, kad finansų e, sektorių reikia reguliu, reguliuoti žymiai daugiau. E, spekuliantai reaguoja greitai, o mes dėja nedaug ką nuveikėm, nuveikėm nepakankamai. E, susidurėme su skubos sprendimų reikalaujančiomis situacijomis, prarandami milijardai. E, atsitinka taip, kad bankai mielai dalyjasi su visais savo nuostoliais, tačiau pelną pasilieka savo. Tai nėra naudinga mokesčių mokėtojui. Ir vienas dalykas, kuris yra iš tiesų tikras, yra tas, kad reikės iš naujo numatyti kas yra tie bankų atakuotojai ir kaip su jais tvarkytis. Dėkoju. Pone Cavela savo frakcijos vardu. Dėkui, ponė pirmininkė, ponė komisarė. E, noriu pasinaudoti šią progą ir padėkoti Jums asmeniškai už tą didžiulį nuveiktą darbą, už labai efektyvų darbą krizės akivaizdoje, kurią patiria mano šalis Graikija. Noriu padėkoti visoms Europos parlamento frakcijoms už paramą ir solidarumą, kurį rodė Graikijai. Ponios ir ponai, ponia komisarė, turiu tris siūlymus ir norėčiau, gerbiami kolegos, paprašti jūsų paramos tiem siūlymams. Kai dėl priemonės, nuolatinės priemonės prieimimo ekonominiai valdysenai užtikrinti. Briugel institutas siūlo štai ką Yra siūloma, kad Europos centrinis bankas garantuotų euro obligacijas 60 procentų BVP kiekvienai valstybei nariai. Visa tai, kas viršytų tuo 60 procentų, turėtų būti skolinamas į rinkos sąlygomis E, sutinkamai su taip vadinamaisiais red bands. Taigi tai galėtų būti tam tikros taisyklės, pradinės taisyklės ekonominiai valdysenai. Naujų mechanizmų nereikia, dėl to galėtume sustarti labai greitai. Dabar du ad hoc pasiūlymai dėl Graikijos. Tarptautinis valiutų fondas e, prates laikotarpį skolos gražinimui Graikijai nuo 3 iki 5 metų, jeigu Dėl to pratesimo susitars ir europiečiai, tie, kurie mums skolina, tai tuomet Graikija galės e, iš tiesų savo skolas gražinti. Ir tai būtų puikus signalas rinkoms. Antras siūlymas. Skolos, e, pagalbos tiksliau skirtos Graikijai suma yra skirta mūsų įsipareigojimams padengti. E, E, racionaliai šį klausimą valdyti reikėtų štai ką. Reikėtų, kad ES rastų priemonių, kurios bus pateiktos ateitie Graikijai, kad tos priemonės būtų panaudotos Graikijos ekonomikai plėtoti. Kol kas Graikijos vyriausybė gauna lėšas bandoma tas lėšas sukaupti ir sumažinti savo skolą. Kitaip tariant, mes nematome jokių pastangų, kurios būtų nukreiptos paraleliai ekonomikos skatinama, skatinimą. Nes aš, kaip jau sakiau, reikėtų, kad tų plėtros, ekonomikos vystimo pastangų būtų. Norėčiau, kad Graikijos krizė būtų vienintelė kaina, kurią tenka mokėti ES dėl ekonominės valdysenos principų nepaisima iki šiol. Prieš dešimt metų tas priemonės reikėjo turėti ir jas taikyti. Būtų puiku, jeigu ši krizė apsiribotų tik Graikija. Pirmininkas, jūsų nenutraukiau tik dėl to, kad jūs esate iš Graikijos, bet jūs viršijote savo pasisakymo laiką, tad norėčiau kreiptis prašydamas kitų visų laikytis pasisakymo laiko. Jūs esate iš Graikijos ir dabar apie Graikiją kalbama daugiau. Tiesiog kitą kartą prašom laikytis laiko limito. Dėkoju. Yes, please. Point of order. Mr. President. Dėl tvarkos. Pone pirmininkė, praeitais metais jūs sakėte, kad frakcijos traktuojamos vienodai. Ponas Šulcas kalbėjo daugiau negu dvi minutės. Graikijai taip pat. O gal galėtumėt paaiškinti, ką tai reiškia, nes kitos frakcijos tiek laiko negali viršyti savo pasakymą. Chciałem pani powiedzieć, że ja kontroluję czas. Rzeczywiście. Aš tikrai uh, kontroliuoju kalbėjimo laiką. Tiesa, kad kai kurie kalbėjo ilgiau negu buvo jiems numatyta. Bet uh, šita parlamentarė, kuri ką tik kalbėjo, kalbėjo gerokai ilgiau negu jai buvo leista, bet aš nenutraukiau jos nesijo iš Graikijos ir pamaniau, kad iš tikrųjų yra svarbu ją išklausyti iki galo. Manau, kad reikia laikytis kalbėjimo laiko, bet šitas pasisakymas buvo ypatingai svarbus. Tikriausiai visi pritarsite. Dabar ponas Wagneris. Pirmininkė. Mm. reikėjo prieiti šitos prarajos, prie šitos prarajos, kad e, valstybių nariai pamatytų, kad reikia rinktis Europos kelią, ne nacionalinį kelią. Dabar kalbama apie įvairiausias priemonės, apie e, tarybos veto teisę, apie, apie kitus dalykus pagaliau supratome, nors ir per vėlai, kad visi plaukėme tuo pačiu laivu ir kad e, e, beprasmiškai individualiai spręsti problemas ir tuo labiau improvizuotai. Klaus, keliu klausimą, ar šitas elgesys yra tik tai toksai laikinas, ar iš tikrųjų prasidės bendra Europos valdysena. Nes mums iš tikrųjų labai labai reikia tikro valdymo jeigu norime laikytis to, ko, ką, apie ką kalbėjo ES įkūrėjai. Taigi reikia skatinti tas e, reformas, kurios tvirt, e, stiprintų Europą ir fiskalinę discipliną. Reikia šiek tiek pamiršti savo suverenumą. Taigi stiprinti ES ir šį parlamentą yra vienintelis receptas, tinkamas receptas, kad sukurtumėm tikrą vieningą Europą, nes kitu atveju tiesiog išgaruotų kaip šešėlis. Ačiū. E, Ačiū. Dabar kiti kalbėtojai. Norėčiau pranešti, kad vyksta labai svarbus, e, svarbios diskusijos, kurios turės įtakos ES ateičiai. Ir dabar kviečiu ponę Vartman Kol dvi minutės su pusę. Pirmininkė. Supratau, kad kai gaisras kyla, pirmiausia reikia jį užgesinti. Būtent tokius sprendimus dabar turi priimti uh, Per kelias dienas komisija ir taryba ir buvo sprendžiama apie šimtus milijardų eurų. Šis taisyklės reikia stiprinti, griežtinti. Taryba apie tai nusprendė ir mes taip pat turime turėti sugebėjimą priimti tokius sprendimus. Nesu tikra, jeigu iš tikrųjų vykdysime tas visas priemonės, jų pakaks. Mums reikia ekonominio augimo, reikia užimtumo, darbo vietų, pagalbos verslui. Tik tai turėdami stabilę ekonomiką ir stabilę valiutą mes galime tai padaryti stabilumo ir augimo paktas ir strategija 2020, kad ją įgyventumėm reikia laikyti stabilumo ir augimo pakto, o tai priklauso nuo stiprios tvirtos Europos valdysenos. Tai yra e, mūsų apsvarstytos rezoliucijos pagrindas. Mes remiame komisarą Reina jo veiklą, tačiau manau, kad e, yra neatsakinga socialistams iš socialistų pusės ne, neparemti šitų veiksmų. Spekulacija nėra krizės priežastis. Žinoma, jinai įsiubavo tą krizę, bet nebuvo priežastis. Norėtumėm apriboti neatsakingus veiksmus ekonomikos atžvilgių. Pirmininkas ponas Hanas Svoboda, dvi minutės su pusė. Panas pirmininkė, kolegos. Pone Vartmanko klysta ir dėl dviejų priežasčių. Mes nenorime, kad pono Dolio ferma apskritai užsidegtų. Mes norime apginti, apsaugoti nuo gaisro. Be to mes remime priemonės, kurias siūlo ponas Renė, tačiau jos truputėlį, na, E, sausokos, nes dauguma priemonių, kurios buvo pasiūlytos, yra nepakankamos tam, kad būtų užgesintas gaisras, jeigu vis tik tas ponodolio tvartas užsidegtų. Taigi mes, o mes norime, kad tas tvartas apskritai nedegtų. Ponas e, Gariga pasakė, kad sprendimai priimti, tačiau lietai jie priimami. Ir mes e, irgi lietai supratome, tai, kas vyko Europos Sąjunga pas pastarosius dešimt metų. Skirtinga konkurencija tarp šalių vis didėjo, kaip sakė ponas Rena, ir skirtumai tarp šalių didėjo per tuos dešimtmečius, bet tačiau, ko nepasakė ponas Renė, tai kad skirtumas tarp turtingųjų ir var, vargingųjų Europoje taip pat padidėjo. Ir gal jūs galvojate, kad mes čia marksistinės ideologijas skleidžiame, bet mes iš tikrųjų galvojame apie, apie lygumą, socialinę politiką, socialinius interesus, kurie daugam nerūpi čia. Kaip jūs norite įgyvendinti biudžeto, griežto biudžeto priemonės, kurias jūs siūlote, jeigu žmonės supras, kad <clears throat> Europa tik tai didina skirtumus tarp turtingų ir vargšų. Būtent štai kodėl Taip, protestuojame prieš tas priemonės ir, ir protestuojame prieš jas visose šalise. Mes siūlome tarybai ir komisijai visų pirma sumažinti konkurencijų skirtumus. Sumažinti tą konkurenciją. Reikia, kad mes, mums pavyktų išplėtoti tokios šalies kaip Graikija arba Ispanija konkurencingumo galės. Negalime susilpninti e, ir Vokietijos konkurencingumą, tačiau apskritai silpniausių, ekonomiškai silpniausių šalių konkurencingumą yra svarbiausia didinti. Štai kokia strategija. Tačiau jūsų pranešime, ponas Renė, nieko konkretaus nėra, nėra konkrečių priemonių, kad to pasiektumėme. Jūs kalbėjote apie pensijų sistemas, pensijų reformas, darbo rinkos reformas. Taip, iš tikrųjų, tai yra įprastinės reformos, tačiau jų nepakanka. Nepakanka reformuoti pensijų sistemos ar darbo rinkos. Jeigu neturėsime infrastruktūros, jeigu nepasinaudosime to, kas yra 2020 strategijos žaliosiamis technologijomis ir panašiai, mums nepavyks pasiekti jūsų išvardytų tikslų. Taigi aš reikalauju atsižvelgti į konkurencingumą tarp valstybių ir socialinius aspektus. Tai yra labai svarbu. Ponas Valian. Pone Valian. Ačiū. Norėčiau pakalbėti apie tas valstybės, kurios nėra eurozonos narės, bet taip pat joms rūpi ši padėtis. Mūsų valstybių vadovai kalba apie tai, kad, e, dalyv... kad būdami ES lengviau įveiksime visas krizės, bet pamatėme, kad yra ne taip. E, matome, kas, kas įvyko ir žinome, kad e, šita padėtis yra ypatingai, ypatinga ir mums reikia atitinkamų atsakymų. Reikia didesnės Europos integracijos ir glaudesnės politinės sąjungos. Šitas disbalansas e, veda prie to, kad mums reikia geresnės valdysenos mechanizmų, mums reikia e, pritraukti kapitalą, reikia skatinti investicijas, mažinti viešusius išlaidas, e, Rumunijoje, pavyzdžiui, vyriausybė mažina algas ir pensijas, užuot mažinus e, politinės ir biurokratinės išlaidas. Rumunijoje e, turime daugiau slaptų e, institucijų darbuotojų negu FTB ir užuot juos mažinę, mes mažinam algas mokytojams ir, ir, ir gydytojams. Taigi, negalima e, sumažinti spaudimo valstybės narėms, nes tik tai pora valstybių narių gali būti pavyzdinės šiais laikais. Ačiū. Ponas Lambert. Mesiu, Pone, ponai kolegos, mums tikrai reikia atsakingai valdyti valstybių biudžetus. Taip, mums reikia subalansuoti tos biudžetus ir tai reiškia, kad mes turime elgtis su jais atsakingai. Taip pat reiškia, kad reikia bendros tarpusavio priežiūros, griežtesnės priežiūros. Taip, Tačiau dėja, ponai iš tarybos, ponas iš tarybos. Ne. Tikrai būtų klaidinga leisti suprasti, kad viso to, padarysim, viso to išvengsime, tik sumažiname išlaidos. Ne, taip tik tai stumsime Europą į recesiją, su, sugriausime tą socialinį tinklą, tą tinklą, kuris ir yra Europos identiteto dalis. Jeigu mes norime atkurti valstybės finansų pusiausvyrą, mes turime O, o, o, o valstybės turi būti pajėgios ir investuoti, taigi mes turime investuoti savo ateitį, taigi mums reikės surasti naujų priemonių, naujus receptus sukurti. Taigi reikės e, nustatyti mokesčius finansinius sektoriams, finansiniams transakcijoms. Tai reiškia, kad turėsime liautis darysi dovanas visiems tiems, kurie yra patys turtingiausi, arba toms įmonėms, kurie pasinaudojo kažkokiams finansinėmis spragomis ir bausti už finansinius nu, nusikaltimus. Ir taip pat įveikti kitą tabų, ne fiskalinį tabų, bet suvereniteto tabų, kurį jūs, ponios ir ponai, iš tarybos su PP parama ginate e, visomis priemomis. Ir galiausiai Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Ačiū. Ponas Epping. Pusantros minutės. Dėkoju. Yra kalbama apie šeimų iš krizės strategiją. Ir aš mančiau, tokia, tokia šitys yra, tai yra fiskalinis konservatizmas. Problema buvo ta, kad per nelik ilgai buvo išleidaujama per daug. Viešasis sektorius nebuvo kontroliuojamas daugybę metų. Net gerais laikais Vokietijos vyriausybė nesilaiko tų 3 procentų deficito ribos. Na, aišku, Graikija sumušė visus rekordus. Ir manom, matome, kad Graikijos vyriausybė nesugebėjo tvarkyti su pinigais. Dabar turim stabilumo ir augimo paktą. 2002-aisiais ponas Prodi, žinot, ką sakė apie stabilumo ir augimo paktą. Jis sakė, kad tai yra kvailas dokumentas. Tai buvo, jis, tai buvo numatyti pakeitimai, tai buvo numatyta sutartise, o to rezultatus matome šiandien. Europos Sąjungai reikėjo fiskalinio konservatizmo jau seniai, e, o buvo teikiamos inovacijos, buvo ieškama daugiau laisvų rinkų, skatinamas verslumas, ponė Šulce. Ar mums reikia mokesčių? Pone Pirmink iš Ispanijos, ne. Buvo sakoma, kad tai pablogins situaciją. Ir dėl to ES atsidūrė stagnacijoje ir klausimas, kaip iš jos išeiti. Tai aš norėčiau pasakyti štai ką. Suprantu žmonių pykti. E, žmonės taupė, atidėjo pensijai. Suprantu vokiečių mokesčių mokėtojus, kodėl jie turėtų mokėti už kitus. E, jie negali mokėti visada už visus. E, norėčiau pasakyti pon, E, ponui Verhofstatui, kad jis neturi tildyti kanclerės Vokietijos kalbančios apie, apie eurą. Ką jis bando įrodyti? Dėkoju, sako pirmininkas nutraukiamas kalbėtojas ponas Heirik. Pone pirmininkė, dėkoju. Finansų rinkos nenurims, jeigu negrįžtate prie to principo, kurį jūs ginate. Tai yra laisvas kapitalo judėjimas Ir taip pat yra kalbama apie laisvą konkurenciją, bet žinome, konkurencijos sąlygos nevienodos. Ant stalo dedama daug pinigų, tačiau jie yra skirti rinkoms nuraminti, o žmonėms beliks kas kraujas ir ašaros. E, Išsileidžiama į Europos avydę tarptautinio valiutos fondo vilkas. Kodėl nebuvo galima elgtis kitaip? Dabar vėlgi bandoma elgtis pasitelkiant jėgą. E, įmantis e, kontroliuoti nacionalinius biudžetus, tą darytų Europos komisija. Jūs kalbate apie skolas ir deficitus. Kodėl mums niekada nekalbama apie galimybės pasitelkti egzistuojančius receptus spręsti problemams? Kodėl yra tas deficitas? Dėl to, kad mokesčiai kapitalui buvo nuolatos mažinami, buvo sudarytos e, vis labiau nelygios sąlygos turto pasidalymui. Tad reikėtų imtis priemonių, reikėtų pakeisti Europos centrinio banko vaidmenį reikėtų tikro solidarumo. Dėkoju, sako pirmininkas, kalbėtos nutraukiamas kolega Borgezijo, prašau. Pone pirmininkė, kiek laiko dar tęsis euras toks, koks jis yra šiandien, kiek jis dar gyvuos? Gal po metų ar dviejų pamatysim, kad jis žlunga. Aš nepritariu kad tam, kad atveriant naują skylę, atveriant 750 milijardų eurų, užkimštume kitą žiaujančią skylę. Mes turime savo ateitį socialinę ir ekonominę 500 milijonų ES piliečių kurti tvirtai ir aiškiai. Nežinau, reikia gelbėti eurą kaip tokį, tai yra tikra dogma. Aš manau, kad tiesiog, kad reikia sumažinti e, euro kursą, kad būtų galima sumažinti palūkanų lygmenį ir turimas lėšas kreipti ekonomikos vystimo linkme. Nepritariu Europos komisijai, kuri e, prevencijos dėliai ketina kištis į e, nacionalinių valstybių biudžeto sudarimą, nes tokiu atveju suverenumo nebelieka. Manau, kad neteisinga būtų ta politika, kuri neatsižvelgia į ir čia kalbėtojas nutraukiamas. Ponas Hans-Peter Martin, prašau. Ačiū. Tarybos požiūris priešiškas yra Europai. Aš norėčiau pasisakyti prieš. Kalbame apie krizę, bet taip pat reikia uh, E, prisipažinti, kad esame ir atsakingi už tą krizę. Mes neturėjome e, reglamentavimo, kuris buvo mm, reikalingas, pavyzdžiui, Eurostat. Daug kas jį kritikuoja, bet e, kalbant apie Graikiją, Ispaniją, Portugaliją, labai, jos labai anksti parodė pirštų į problemas. Tik jūs būtent e, Ispanijos vardu blokavote tos veiksmus. Dol ir prancūzai, austrai, vokiečiai, jūs blokavote šitas iniciatyvas, nes norėjote, nenorėjote, kad į jūsų sąskaitas, į jūsų buhalteriją būtų žiūrima ir jinai analizuojama. Ponas Grasa. Kaip matėme Austrijos televizijoje, ten yra, jis turi problemų dėl baudžiamosios teisės ir tai yra nepriimtina. Tik kalbant apie krizę, mes nesielgsime taip, kaip amerikiečiai pasielgė. Tikriausiai girdėjote apie visas rizikos mažinimo priemonės. Mes to nedarysime, mums reikia demokratinės sistemos taryba atrodo labai proeuropietiška, bet iš tikrųjų šių veiksmų to negalima pasakyti. Pirmininką, ponas Karas, minutę. Pone ir ponios, krizė parodė, kokios mūsų ribos, kokios, kokie mūsų, kokios mūsų silpnybės, dvigubi moraliniai standartai, deficitas, klaidos ir patikimumo rimto elgesio trūkumas. Taip pat pamatėme, kad nepadarėme namų darbų. Ir taip kyla grėsmė visai bendryjei, valstybėms narėms, bet e, taip pat ir parlamentui ir komisijai tai galima taikyti. Jeigu ES nori pasiekti savo tikslų, jeigu sutars dėl procedūrų ir sankcijų, komisija neturėtų būti priklausoma nuo valstybės narės pritarimo, kad imtųsi tų veiksmų. Mes norime, kad sankcijų procedūros būtų automatiškos. Eurostatas turi gal, turėti įgaliojimus, pradėti tyrimą valstybėse narėse, kai mano, kad tai yra naudinga. Kalbėtojas nutraukiamas, sako, maniau, kad turiu dvi minutės. Pirmininkas neturėtų tik vieną minutę. Pirmininkas, atsiprašau, maniau, kad turite tik vieną minutę, galite tęsti savo kalbą. Toliau, kalbama apie spekuliavimo fondus, apie tai dar nenusprendėme. Raginu tarybą susitarti su parlamentu kuo greičiau, kad, kad galėtumėm kuo greičiau priimti sprendimus dėl finansinių sandorių mokesčių. Priimkime tokį sprendimą, įgyvendinkime tai. Būtų įdomu, koks tai tas, kaip tas pasiūlymas at, atrodytų iš tarybos pusiai, pusės. Mums reikia įvertinti visų priemonių įtaką tikrai realiai Europai. Mums reikia daugiau, realiai ekonomiką, atsiprašau, mums reikia didesnio bendro Europos valdymo. Kolega Ud. Ačiū. Ponas Burman. Ponas pirmininkė, kolegos. Ponas Garido, atstovaujantis tarybą Aš norėčiau Jums užduoti labai konkretų klausimą. Kad išeitumėm iš to bejėgiškumo būsenos, iš šitos miglos, Beje, iš vis niekas dar nesupranta, kaip mes čia patekome tą krizę, kaip iš jos išeiti. Taigi, štai koks pasiūlymas. Pana Šulcas kalbėjo apie spekuliacinius produktus, apie varias finansinės klaidas, kurios ir pastumėjo Graikiją į katastrofą ir kurios E, taip pat daug problemų sukėlė Portugalija ir kitiems, kitoms valstybėms. Tai toksiniai produktai. Su jais e, Ekofino taryboje nekartą esame susidūrę. Taigi, ponas Garido, kodėl nebuvo įmanoma uždrausti šių produktų kartu visoms valstybėms norėms susitarus? Aš kėliau šitą klausimą savo šalyje, savo sostinėje ir prireikė metų, mėnesių ir galiausiai vakar buvo nuspręsta uždrausti tokius, tokias transakcijas. Kam reikia, reikėjo sulaukti, kad e, kalakutas įkristų į tą šulinį šitiek primastės ir tik tada uždrausti jam tupėti ant to šulinio. Šitas tiesiog baisus lietumas, šitas tiesiog lyguistas e, lietumas yra blogas dalykas taryboje. Kiekvienas parlamentas siūlo konkrečias priemonės. Mes pasiūlėme savo ruoštų e, Mm, priežiūros e, agentūros e, idėją. Mes pasiūlėme, kad bendros priemonės būtų priimtos spekuliacinių fondų atžvilgių visoje ES. Ir jeigu jūs darysite tai, ką siūlote, mes e, galbūt galėsime išbristi. Veikite, galiausiai imkite to, ką reikia, imkite tų priemonių, kurias reikia gyventi. Reikia, kad taryba galiausiai pajudėtų, kad mes galėtumėm Europoje kažką veikti ir kad nereikėtų laukti be, be galo tarybos veiksmų. Mes turime įvairių europinių priemonių, taigi padarykite, kad jos veiktų taryboje, kad taryba tikrai pajudėtų teisėkuros prasme. Štai ko mums reikia. Pirmininkas, ačiū. Kolega, kad laikėte savo kalbėjimo laiko. Pone Desarnės, pusantros minutės. Didžiausia bėda Tai didžiausia krizė, su kuria susidarė Europą, dėl to reikia labai gerų sprendimų, nederstant ir nelaukiant spalio mėnesio. Taigi tas gelbėjimo planas buvo pirmas sprendimas, be abejonės per vėlai priimtas, bet geriau vėliau negu niekada. Ir dabar reikia jį papildyti, skubiai papildyti. Ir ilgalaikę perspektyvą sukurti tikrą Europos pinigų fondą, e, sukurti Europos obligacijų rinką ir sukurti Europos reitingavimo agentūrą. Nes visi mes žinome, kad bendra valiuta galės būti funkcionali tik tuomet, jei fiskalinės, biudžetinės, ekonominės ir e, socialinės priemonės e, dėrės tarpusavyje. Nes kitaip visa, visa laisvė paliekama rinkos taisykliams ir spekulacijoms. Mums tikriausiai reikėtų kalbėti apie pačią valdyseną, ekonominę valdyseną ir apie pačios ES valdymą, nes to mums trūko pastaruoju metu. Ir reikia išsikelti tikslus. Taip, aišku, reikia sumažinti įsiskolinimą, tačiau tai reikia padaryti realistiškai ir įtikinamai. Ir tuo pačiu metu reikia palikti veikimo laisvės, atlikti būtinas reformas ir renktis ateičiai. Tai turi būti daroma vienu metu. Dėl to būtent būtina sukurti tas sinergijas tarp valstybių narių biudžetų e, įvairių. Ir kaip tik dėl to yra taip svarbu reformuoti mūsų fiskalinę sistemą ir daugiau dėmesio skirti augimui, paslaugoms ir neturėsime monetarnės sąjungos be ekonominės sąjungos. Pone, ponas Paskal Kamfin. Ponas Ren. Žinote, yra du būdai, kaip galima sumažinti deficitą. Sumažinti išlaidas ir padidinti mo, arba padidinti mokesčius. Sumažinti išlaidas visos valstybės tai gali padaryti vienu metu. Nereikia tam kažkokios uh, europinės koordinacijos. Uh, didinti mokesčius, ypač įmonėms, sos, kapitalams, bankams, tam valstybės narės turi vis tik tai gauti tą bendrą europinį koordinavimą. Praėjusios savaitės kalbose apie tai, nie, tai, tai niekaip nesispindėjo. Taigi, siūlau vieną dalyką, prita, kuriam pritarė daug kolegų iš Europos parlamento, nepriklausomai nuo frakcijų, per ateinančias savaitę sukurti fiskalinį koordinavimo planą, kad valstybėms narėms duotumėte tų priemonių įgyti tam tikros veikimo laisvės ir padidinti tam tikrus mokesčius. Tai būtų komisijos pridėtinė vertė. Ponas Verhoštas sakė, kad jūs turite iniciatyvos laisvę. Aš šiandien sakau, kad jūs turite iniciatyvos prievolę. Štai, ačiū. Ačiū. Ponas Vandalin, vienai minutiai. pirmininkė. <clears throat> Graikijai nu, sukurtas paketas yra neveiksmingas. Čia kalbama juk apie 14 procentų deficitą, o, o juk riba yra 3 procentai. Graikija tikrai nesumažins savo biudžeto deficito, reikės dar papildomų sanavimo priemonių ir šalis atsidurs tikrai neigiamoje spiralėje, vartojimas vis mažės ir reikia gražinti paskolas ir palūkanas dar tuo pačiu metu. Mums tikrai reikia suprasti, kad nepajėgsime gražinti šitų skolų įsiskolimų ir ką tada darys ES. ES mokės vėl, sakydama, kad nieko kita negalima padaryti. Taigi, pirmininkė, būkime sąžiningi ir gerbkite savo pažadus. Euro grupė turi, ją reikia gerbti, reikia skelbti sąžiningus skaičius, skaidrius skaičius, e, stabilumo ir augimo fakto nuostatos turi būti gerbiamos. Reikia tikrai, kad šitos įsiskolinimai būtų sveiki. Jeigu ne, tai tada reikia tiesiog išvaryti šalį iš eurozonos. Ačiū, ponas Huntis. Rytoj Graikijoje vyks generalinis streikas, didžiausias per pastarosius dviejus metus. Darbuotojai priešinasi vyriausybės priimtoms priemonėms darbuotojai tebe dirba ir toliau tiek pat kaip ir anksčiau, tačiau daugiau uh, pinigų dėl to negauna. Pone Ren, tai yra išties dviveidystė. Mechanizmas siūlomas yra vadinamas gelbėjimo ir solidarumo mechanizmu. Priešingai, tai yra europinių sankcijų mechanizmas, kurį vykdant prisideda ir tarptautinis valiutos fondas. Mes pasiūlėme įgyvendinti ES starties antrąjį straipsnį 32 straipsnį atsiprašau, kvietėme pakeisti Centrinį banką e, savo politiką, kvietėme kontroliuoti Amerikos reitingų agentūras, niekas nebuvo nuveikta. Palikote laisvą kelią spekuliantams, pri, priėmėte į eurozoną tarptautinį valiutos fondą ir dabar matome tas griežtas priemonės. Reikėtų, kad būtų diskutuojama pagal Lisabonų sutarties 118 straipsnį Europos parlamente ir kad tos diskusijos dėl solidarumo pagaliau prasidėtų. Dėkui. Kolegė Andresen, minutė. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Galime pritarti e, tik šiemet išgirstam Ispanijos tam pompastiškam pranešimui. Jis, e, žinome, kad Ispanijoje pačioje biudžeto deficitas siekia 11 procentų BVP. Kažin, ar reikėtų peikti ir Ispaniją, ir Graikiją šitoje situacijoje. Žinome, kad dėl tam tikros politikos, nesąžininkos politikos, šalis pateko į eurozoną, o neturėjo ten taip greitai patekti. Eurostate dirba tūkstantis žmonių, jie turi būti duomenų rinkėjais. Rizikos fondai naudojasi tokią nekontroliuojamą situ, situaciją, tačiau ne jie sukėlė krizę. Dabar yra manom, prašoma kaštų sumažinimų, tačiau ar realistiška mažinti kaštus Graikijos socialinėme sektoriuje? 20 procentų e, žmonių dirba valstybės sektoriuje, mažos ir vidutinės įmonės yra e, smulkios, vieno žmogaus įmonės dažnai. Daž... Na, šalis dabar turės prisidėti prie šios krizės sprendimo. Toks, e, toks atvejis lyg palies ir e, Jungtinė karalystė. Kalbėta nutraukiama dvi minutės kolegai Molzer. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pernelyg greitas centralizavimas ir europizavimas ir bendrų pinigų įvedimas sukėlė tas problemas, kurias patiria bendri ES pinigai. Dabar jie nebėra e, stipri valiuta, kadangi yra paremti silpnomis valstybių narių ekonomikomis. Mums reikia centralizuotos ekonominės politikos, tam tikros ekonominės vyriausybės netgi. Silp silpnos ekonomikos valstybės, jeigu nori e, likti eurozonoje, turi laikytis tų griežtų priemonių ir mažinti įsiskolinimą. Centralizavimas pagrįstas tik Briuselio valdžia būtų nepriimtinas kišimasis į valstybių suverenumo reikalus. Na, nereiktų apie šią situaciją kalbėti tik blogai ir naudoti ją tik didesniam centralizavimui. Tiesiog turime remtis Lisabono sutartimi, turime pasimokyti iš dabartinės krizės ir galbūt pasirinkti visai kitą konstrukciją ES monetariniai politikai. Pavyzdžiui, galbūt galėtume sudaryti stiprių valiutų tam tikrą asociaciją, e, sudaryti tokį stiprų brandolį ekonominės tos valstybės, tos ekonomikos, kurios kriterijų reikiamų netitiktų, nebūtų į tą zoną priimamos. Ir dar vienas dalykas, jeigu valstybės narys turi taupyti, jeigu e, taupyti turi piliečiai, tai reikėtų, kad ir ES galiau, galiausiai imtųsi taupyti. reikės vykdyti labai griežtą biudžetinę politiką, užtikrinant visų ES agentūrų, institucijų tinkamą finansinį valdymą. Nežinau, ar mažinti sekretoriatų išlaidas būtų tinkamiausias signalas krizės sprendimo atveju. Kolega Langen, dvi minutės, prašau. Äh, Ačiū, pirmininkė. Po Šumano plano prieš 60 metų neseniai šventėme jubiliejų. Komisija ir taryba ėmėsi monė metodo. Parlamentas buvo išbrauktas iš to proceso, nedalyvavo šiame procese pagal 122 straipsnį ir komisija nieko dėl to nedarė. Pritariu, kad tai yra pirmiausia valdysenos krizė, ne euro, ne finansinė krizė. Kas buvo padaryta? Jokių idėjų, jokio postumio. Mes kalbame apie didžiausią problemą, kokią Europą yra kada turėjus. Ir jūs nusprendėte Madride renkti įspūdingus susitikimus. Puiku, bet reikia ir daugiau. Komisija liktai ir išgirdo mūsų šauksmą ir komisijai lik ir vadovavo, taryba vedė į priekį, Bet nieko konkretaus nebuvo padaryta. Pritariu ponui Bulmanui, kur tie konkretus pasiūlymai, kur diskusija, mm, konkreti diskusija, kalbame apie ateinančius kelius metus. Mums reikia drąsios komisijos, kuri imasi iniciatyvų, e, monė metodų, mm, bendrijos metodų, bendriems pasiūlymams. Mums reikia drąsos. Žinome, kad bendradarbiavimas tarp valstybių narių ekonominė ir finansinių klausimų yra labai reikalingas dalykas. Krizė įvyko dėl įsiskolinimų valstybių narių, dėl įvairiausių manevravimų neteisinga kryptimi finansų rinkose. Pono Šulcas anksčiau kalbėjo Jis kalbė savo frakcijos vardu, bet buvo teisus bent mm, vienu požiūriu pačioje pabaigoje, kai kalbėjo. Graikų kolegos iš mūsų, parlament, iš mūsų frakcijos nusprendė nepalaikyti Graikijos primtų priemonių. Manau, tai yra neatsakinga, bet reikia turėti galvoje, kad valstybės, kurios išgyvena krizę - Ispanija, Portugalija, Vengrija, Junktinė karalystė - buvo valdoma būtent tuo laiku socialistų vyriausybių, reikia į tai atsižvelgti. Jūs e, Lopes Agiliar, dvi lepta. Ponas Lopes Agiliar. Ačiū pirmininkė. Prieš metus mes pradėjome dirbti šitoje kadencijoje ir kiekvienoje plenarnėje kalbėjome apie krizę. Žinoma, nėra nieko rimtesnio, rimtesnio darbo. Reikia kalbėti būtent apie krizę, kuri tiek žalos padarė Europai. Reikia teisingai matyti visą padėtį. Šita krizė nėra euro krizė Graikijoje. Šita krizė parodė tris pagrindinės klaidas. Pirmoji e, - finansų ir realiosios ekonomikos netitikimas. Antra e, - pinigų sąjungos ir politinės ekonominės sąjungos e, balanso trūkumas. Ir trečia, krizės, e, krizės mastas ir mūsų atsako lėtumas, šitas netitikimas. Būtent todėl mes dabar turime tiek nedarbo, turime tiek problemų ir negalime konkuruoti su tomis valstybėmis, kurios greičiau reaguoja į krizę. Matėme, e, kad paskutinį praeitą savaitgalį ministrai labai priemė svarbių sprendimų, e, ekofinas taip toliau. Bet šitos priemonės e, taip pat eina kartu su įvairiausiamis sankcijomis toms valstybėms, kurios nesusitvarkys su savo išlaidomis. Vakar čia mes parlamente Kalbėjome apie Europos žmogaus teisų konvenciją ir e, Stoholmo programos veiksmų planą. Ir taip pat prisiminėme ir kalbėjome apie tai, kad Europa nėra tik tai e, pinigų ir vidinės rinkos sąjungos, sąjunga. Mes turime kalbėti pirmiausia apie piliečius ir reikia prisiminti, kad dabar milijonai piliečių nepatenkinti yra Europą. Ta Europa, kuri kalba daugiau apie sankcijas, e, o ne apie skatinimą tos politikos, kuri skatintų užimtumą, e, kovą su skurdu ir taip toliau. Tokiems piliečiams atrodo, kad šita krizė tiesiog neina iš sprendimo link, linkme. Merci, D'abord... Pone Guler, dėkoju komisijai, pirmininkaučiai Ispanijai, dėkoju už viską, kas buvo nuveikta. Nors ir vėlai tie veiksmų veiksmų imtinasi, bet audros metu e, veikti yra nelengva. Jūs numatėte daug naujų dalykų, žengėte drąsių žingsnių ir norėčiau paraginti eiti toliau. Turiu pasakyti Ispanijai, pirmininkaučiai štai ką, kad iki birželio jūs būsite atsakingi už strategijos 2020 prieimimą. Jūs neturėtumėte leisti vadinti šito dokumento, kuris yra viso labo simulacija, savo vardu. Mes žinome, kad Lisabono strategija nesuveikia, mums reikia kito dokumento, jūs žinote, mums reikia finansinės priežiūros. Mums ką tik buvo išaiškinta, kad parlamentas žengia per nelik toli. Aš E, rengiu pranešimą dėl sisteminės rizikos komiteto kūrimo. Žinau, kad savaitgalis buvo vienas iš audringiausių ir ta sisteminė rizika buvo minima daugybę kartų. Jūs esate atsakingi už šį e, paketą, už jo gyvendinamą. E, mes jūs remsime, neklausykite tarybos atstovų, kurie varo bizninės ant jokių dokumentų ir prakišnės savo idėjas. Mes jūs remsime, remsime jūsų drąsą. Nacionaliniams parlamentams komisija siūlo dirbti daugiau ES lygmenių. Tiesiog reikėtų elgtis atsargiai, kadangi visiems populistams čia atsiras labai, uh, e, leng, labai patogis praga ES uh, e, kritikuoti. Jie uh, sakys, kad nedirbama įtraukiant ES, ES veiklą nacionalinius parlamentus, bet neva bandoma atimti suverenitetą iš valstybių. Tiesiog parlamentai yra demokratijos garantas, nes būtent jie metų metus balsavo dėl biudžeto ES. Kolegė Svinborn, vieną minutę, prašau. Dėkoju. E, mes atsidūrėme tokia situacijoje, kokioje esame. E, nežinau, tos taisyklės padės užkirsti kelią kriziai, jeigu būtų laikomasi Mastrichto kriterijų augimo ir stabilumo pakto, aš manyčiau, kad skola nebūtų išaugusi iki tiek, kiek išaugo dabar daugelį valstybių narių. Situacija tikrai keista tarp valstybių narių elgsenos, investicinių bankų ir ekonominės situacijos. Ekon komitete mes diskutuojame apie bankų elgesį kasdien, sakoma, kad jie nesilaiko taisyklių, kurios yra numatytos, kad reikia naujos finansinės inžinerijos ir panašiai. Lygiai tą patį sakė ir nacionalinės vyriausybės. Mes norime pakviesti elgti solidariau vyriausybės. Reikia numatyti specialias e, priemonės. Yra tokių vyriausybių, kurios neturi supratimo apie atsakingą valdyseną. Tarp skelbiamo deficito ir esamos situacijos kai kuriuose valstybėse egzistuoja didžiulis skirtumas. E, Jungtinėje karalystėje nauja vyriausybė pradeda dirbti ir mes tikimės, kad su viešaisiais finansais bus tvarkomasi atsakingiau. Manau, kad ir visos kitos valstybės gali elgtis taip pat. Svarbu, kad būtų daug atsakingiau žiūrima į finansų tvarkymo sritį. Dėkoju. Pone pirmininkė. Svarbu, kad būtų įmamasi koordinuotos politikos kriziai spręsti, tačiau ES neturi e, likti besivelkanti paskui didžiausias finansinės institucijas ar kai kurias kitas valstybės. Svarbiausia, kad būtų e, e, Svarbu, kad finansų sistemai būtų padedama, tačiau bankai irgi turi prie to prisidėti, jie neturi laukti vien būti gelbėjami, o patys nieko nedaryti ilgus metus matėme, kaip, kaip buvo išleista suma siekianti 5,2,5 e, e, milijonų eurų. Graikijos vyriausybės obligacijų nupirko viena įmonė už labai reikšmingą sumą ir matome, kad e, spekulacija tęsiasi. Pensijos fondų gelbėti yra praktiškai sunkiai įmanoma. Europai tenka sutvarkyti tą padėtį, ne tik numatant griežtas biudžeto sanavimo priemonės, bet taip pat svarbu e, tvarkytis tinkamai su spekulacijomis ir spekuliantais, numatyti e, mokesčius bankų finansams ir daryti tai pagal labai aišku europinį modelį. Kolega Salavrakos, minutė, prašau. Pone pirmininkė. Norėčiau pasakyti, jog pritariu be jokių išlygų teoriškai pono Oliren siūlymams. Tai yra tikras kapitalas Europai, tai yra ir be to tas asmuo, kurį tikrai gerbėme. Tačiau norėčiau pasakyti štai ką, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tą faktą, kad didžioji karštinė yra didžiulė grėsmė, kaip ir šilumos trūkumas ekonomikai ir socialiniai sistemai. Jau nuo Maastrichto sutarties su problemomis susidurėma. Mes neturime čia siekti E, subalansavimo bet kokią kainą, nes jeigu nepasirinksim tinkamų priemonių, susidarys tokia padėtis, kai turtingieji dar labiau turtėja, o skursantieji dar labiau skursta. Svarbu, kad būtų sudarytas reikiamas rezervas, o tam reikėtų rimtų pastangų, kad auktų ekonomika Europos Sąjungoje O tai taip pat padėtų racionaliai tvarkyti su esama krize. Dėkoju. Ačiū, Mauro, dvi minutės. Grazie, signor Presidente. Gui Ferostat. Aden... Ačiū, pirmininkė. Ponas Arhauštat kalbėjo apie nacionalistinių, marksistinių retorikų panaudojimą, kad išbūtų įveikta krizė, užuot kalbant apie Europą. Mes kalbame visi apie solidarumą su Graikija ir apie tai, kokios mm, naudos tai atneš Europai. Kas iš euro, jeigu mes neturime bendros atsakomybės ir stabilumo politikos, kai solidarumas tampa sinonimu ES, kuri nesilaiko susitarimo, o tik tai e, taiko e, sankcijas ir e, negerbė savo piliečių. Šita retorika, mas pirmininkė, Turėtume galvoje šitą retoriką, prašome tarybos ir komisijo, komisijos autonomiškumo ir atsakingumo. Taip pat kalbėti apie klaidas, kur, kurios buvo padarytos, kuriant eurozoną, apie fiskalinės ir bendrasias politikas. Dabar yra krizė, kuri įvyko todėl, kad buvo per mažai Europos, ne per daug, o per mažai Europos. Trūko bendros Europos. Europos, kuri turi reikalauti savo valstybių narių stabilumo, atsakingumo, prieš ateinančias kartas. Visa tai yra nepaprasta retorika. Reikia įgyvendinti tas iniciatyvas, apie kurias kalbame. Jos turi tapti politinės strategijos dalis, kad galėtumėm nuspėti tolimesnius veiksmus, o ne tik tai reaguoti į pasiekmes. Ačiū. Ponas Asoli, dvi minutės. E, reikia kalbėti apie tautų, o ne valstybių Europą. Gerbiami ponai, ši krizė, kurią patiriame, yra Europos politikos, kuri nesugebėjo valdyti rinkų pasiekmė. Kad sustiprintume eurą, reikia keisti mūsų pačią mąstyseną iš nacionalinės į europinę valdyseną pereiti. Prieš kelias minutės ponė Merkel Berlyne pasakė, kad eurui e, grėsia e, grėsmė. Taip kalbėti, nesimant rimtų priemonių mm, investitorių rinkų atžvilgių, dar labiau siltiname mūsų bendrąją, e, bendrąją valiutą ir pačią Europą. Įsivaizduokime, kaip rinkos e, reaguos dabar į tokį pareiškimą. Šitas pareiškimas buvo padarytas prieš keletą minučių. Išėję iš tos salės mes būsime skurdesni ir labiau neapsaugoti. Tik tai gera Europos valdysena mums padės apsaugoti bendrąją valiutą, e, už, užtikrinti augimą, e, kovoti su nedarbu ir taip toliau. Reikia atsisakyti vien nacionalinių politikų ir turėti pakankamai gerų e, priemonių ir imtis politinių priemonių augimui, e, imtis greitų e, veiksmų ir 750 milijardų eurų mūsų, šitas planas mūsų manimų yra nepakankamas. reikia užtikrinti politinių e, pinigų ir kitų priemonių mobilumą, kad užtikrintumėm konkurencingumą ir užimtumą. Reikia nebijoti investuoti į svarbius projektus, infrastruktūrą, e, žmogiškuosius išteklius, aplinkosaugą ir taip toliau. Šios parlamentas irgi yra, labai, e, irgi yra atsakingas už tai, kad galėtumėm paskatinti uh, valstybių narių sugebėjimą atsisakyti tos tarp valstybinės ar vyriausybinės politikos ir perėti prie Europos politikos. Ponas Klinis. Ponios ir ponai, rinkos stūmė valstybinio ir vyriausybės ir jos tik tai reaguoja, jos neužbėga už akių rinkos pokyčiams. Tikrai apgailestaujame, kad turime reaguoti tuomet, kai jau rinkos parodė pirštų į silpnasias vietas. Galima buvo atsižvelgti tas silpnasias vietas anksčiau, tada, kai įvedinėjome eurą, juk ėmėmės priemonių, tačiau jų nesilaikėme, taisyklių nesilaikėme. Mums reikia labai griežtų taisyklių ir taip pat nustatyti sankcijų mechanizmą, kuris padėtų nustatyti kaltuosius, žadyti uh, e, subsidijas, mokėjimus ir taip pat vidinio priemonių euro zonoje taip pat reikia, nes tikrai labai skirtingai kol kas eurozonos valstybės vystėsi ir konkurencija buvo didžiulė, todėl uh, Dabar reikia atkreipti valstybių narių dėmesį į jų biudžetą tuomet, kai e, tas biudžetas, jo padėtis kelia pavojų eurozonos e, būkliai. Negalima viena ar kita priežastim prisidengus nesilaikyti nustatytos bendros Europos taisyklės, eurozonos taisyklės. Reikia, kad taryba, komisija ir parlamentas veiktų kartu, nes kitaip mes ne mes susitursime su labai daug nuostolių ir blogų padarinių ir reikės vėl viską libdyti iš naujo. Ačiū, ponas Vaičiakovski, vieną minutę. Nesutinku su ponu Mauro, kad trūksta Europos kovojant su krize. Kai dėl institucinės sąrangos mes šiek tiek galbūt pritrūkome koordinavimo kovojant su krize, galbūt tai trūko solidarumo. Mes, pavyzdžiui, dabar diskutuojame dėl solidarumo dalyko. Lenkija patyrė potvinius, daugelis žmonių nukentėjo ir žmonės tikėjosi, kad ES jiems padės, kad ir, kad, kad ir kiek, kad ir nedaug. Tačiau ES yra silpna, biudžetas nedidelis ir trūksta pinigų specifinių priemonių gyvendinimui. Žinau, kad finansinių priemonių trūksta ir tikiuosi, kad mūsų biudžetas nebus sumažintas, valstybinis biudžetas, nes tuomet e, mes būtumėm dar silpnesni. Dėkui. Kolega Odį, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ir štai atėjo tiesos metas atsakingumo ir blaivaus mąstymo metą, žvelgiant ne tik europinę, bet į pasaulinę krizę. Yra dėgiama Euro... pasaulinė valdysena, o kaip bus ES, kaip mes tą pasaulinę valdyseną įtakosime, jeigu nesugebame europinės valdysenos įdėkti. 50 metų E, matome, vyksta ES kūrimas ir tuo pat metu prasikiša vis nacionalinis egoizmas, kažkoks tai šiandien tai ten. Bandoma buvo daryti politiką nepaisant rinkėjų, kurti teisę, net, netaikant teisinių priemonių. Mes uh, sujungėme Europos žemyną, suvienijome jį ir buvome pakankamai žydus, kad nematytume savo silpnybių. Ir dabar mums smogė krizė. ES kūrimas, matome, lieka trapus, vyriausybės neprisima joms tenkačių įsipareigojimų dažnu atveju ir dabar matome, kad patiriami realūs sunkumai. Visa tai rodo, kad mūsų grandinėje esama silpnesnių grandelių. Kodėl? Todėl, kad tai yra taip, kaip yra ir dabar, jeigu mes sugebėsime išgelbėti eurą ir eurozoną, mes pasirodysime stiprus. Viskas priklausys nuo ES valstybių įsitraukimų. Komisija iki šiol nepakankamai gerai prižiūrėjo įsipareigojimų nesil, nesilaikančias valstybės. Mums reikia ne daugiau Europos, bet reikia daugiau tiesos, daugiau atsakomybės ES. Taip, mes turime laikyti stabilumo ir augimo pakto, jis turi būti atnaujintas. Tai yra mums tenkati užduotis. Dabar mums tenka taip pat užduotis atrasti vėl piliečių pasitikėjimą, o tai bus susijęs su ekonomikos augimu ir užimti, užimtumu, kas yra susijęs su investicijomis. Jeigu neinvestuos valstybinis sektorius, nelaukime, kad investuotų privatus. Tad aš siūlyčiau e, per tą dešimt metų, kai bus įgyvendinama strategija 2020, reikia investuoti apie milijard, 20 milijardų eurų, kad būtų galima kurti e, infrastruktūrą, vies, vystyti greitkelius, greitųjų traukinių linijas, kad būtų galima investuoti energetikos ir švietimo sektorius, kad būtų galima atnaujinti biudžetą ir kad būtų galima e, geriau į tai įtraukti e, Centrinį Europos banką. Ačiū. Pone Ferreira, pusantros minutės, prašau. Pone pirmininkė, komisarė. Kai Europos pinigų sąjunga sulaukė savo dešimtmečio, buvo teigiama, kad tai buvo sėkmingiausias projektas Europoje. Dabar matome, su komis, kokiomis problemomis susidurė ši sąjunga. Krizė parodė, kad Europos pinigų sąjunga nebuvo galutinai sukurta. Buvo imamasi minimalių priemonių tam, kad būtų išspręstos uh, krizės sukeltos problemos. Tačiau ne, ne, nebūkime iliuzionistai ir nemanykime, kad spaudimas, kuris daromas e, pagrindinėse pramonėse ES valstybėse ir vis, visos tos problemos iš tiesų kenkia euro įvaizdžiui ir ES piliečiams ir visoms ES valstybėms. Taigi reikalingas tikras integravimo procesas. Tai negali būti tarp vyriausybinis projektas. Iškyla pavojus, kad euras apskritai išnyks. Dabar reikia padaryti tris dalykus. Pirmiausia, reikia sustiprinti tas priemonės, kurios buvo taikomos krizės metu. Europos pinigų fondas, euro obligacijos, priežiūra ir reglamentavimas ES lygmenių. Taipogi mums reikia europinio matmens sprendžiant bankinės krizės. Antras dalykas, mes turime stiprią valiutą silpnoje ekonomikoje. Vieno procento augimas Europoje nėra pakankamas kalbant ir apie Europos gyventojus ir bandant spręsti nedarbo problemas. Strategija 2020 yra kupina puikių idėjų, tačiau tos idėjos kol kas tikrai nėra įgyvendintos. Pone Rein, mums reikia fiskalinio sutvirtinimo, sustiprinimo. Tačiau tai neįmanoma, kai tarp valstybių narių atsiranda vis didesni atotrukiai. Konvergencijos politiką reikia skubiai peržiūrėti. Dėkoju, pirmininkė. Ponas Petrovskis, vieną minutę. Trečiąjį kartą čia Europos parlamente mes kalbame apie dešimtmetį planą Europos strategiją 2020. Daug narių negatyviai pasisakė apie šį dešimtmečio planą, kadangi tai priminė senąją Britanijos sistemą. Taip pat ir dėl to, kad sutartis patyrė fiasko. Ankstesnėse diskusijose aš pažymėjau, kad šio dokumento turinys netitinka to, kas realiai vyksta esant ekonominiai kriziai komisija taryba priemė sprendimus stabilizuoti eurozoną. 100 milijardų eurų bus skirta tam, kad Europos ekonomika būtų sulopyta iš naujo. Tačiau tai, to negalime daryti naujųjų valstybių narių sąskaita. Pinigų negalime karpyti tokiems projektams, kurie skirti naujosiams valstybėms narėms, Lenkijai, kitoms šalims, nes mes rimtais atsižvelgiame į ekonominius rodiklius. Turiu, turime užtikrinti pusiausvyrą. Majoro Riecha. Ačiū pirmininkė. Didžiausia krizė, su kuria galime susidurti, yra nedabartinė krizė. Tokią krizę patirsime tuo met, jeigu nepasimokysime iš to, kas vyksta dabar. Netliksime politinių namų darbų. Kai kuriuose valstybėse iš realios ekonomikos buvo pereita į fiktyvę ekonomiką. Mūsų valstybės sąskaitos, mūsų privatus gyvenimai, šeimininiai gyvenimai nukentėjo ir mes ne, nesugebėjome suvokti, kad gyvas organizmas gyvena ne tik tuo met, kai jisai tunka. Ir dabar mes matome, kad siekdami to gerbuvio mes ne tik attunkame, bet ir atsiranda daug įvairių iš, iškreipimų. Na, pažiūrėsime, kas, kas atsitiks po dešimties metų. Dabar ta finansinė ekonominė krizė virsta į socialinę krizę, sukelia socialinius konfliktus. Ir prieš tiems konfliktams tampant socialinio pobūdžio mes, politikai, turime suvokti, kad ta krizė yra pasitikėjimo krizė, tai nėra euro krizė. Uh, neturėtumėme analizuoti įvairių politinių procesų. Tiesiog turime suvokti, kad yra pasitikėjimo krizė. Ir reikia pamastyti, kaip pasikeisti, kaip pakeisti požiūrį politinę prasme, institucinę prasme ir asmeninių pagrindų, ką mes turėtumėme padaryti. Na, o šis parlamentas vietoj to, kad mąstytų apie kitas institucijas, turi pažvelgti pats į save. Reikia pažiūrėti, koks galėtų būti mūsų indėlis, bandant pakeisti politinį parlamento požiūrį. Šiandieną išklausiau daug e, krizės priežasčių. Įvairios vyriausybės agentūros pateikė savo versijas, bet mes turime pakeisti esminius dalykus. Europai reikia e, Europos parlamento, kuris būtų darnus. Negalime taikyti dviejų Europos visuomenės savokų diskusijose. Turime sąžiningai elgtis patys su savimi. Ačiū pirmininkė. Pone Podimata, pusantros minutės. porą sekundžių norėčiau skirti tam, kad padėkočiau kolegoms dalyvavusioms diskusijose. Pono Langino dabar nėra. Manau, kad tikrai neprimtina, jog Graikijos kolegos balsavo prieš tokias priemonės. Štai Graikijos parlamentas pats patvirtino taupimo priemonės. Ir ponas Langenas kviečia kitame APP posėdyje šios klausimus aptarti, nes būtent tose posėdžiuose reikia įvertinti, kas atsakingi už Graikijos situaciją į problemas ir eurozonos trūkumus turime pažiūrėti labai atvirai. Taip pat turime įvertinti pasaulio ekonomikos sistemą suvokiant, kad negalima per daug įgaliojimų suteikti globalizuotajai pasaulio sistemai. Juk pirmiausia iškyla e, demokratijos problema. Europa turi laikytis vertybių, kurių įsipareigojo laikytis labai seniai. Mums reikia pagalbos mechanizmo eurozonai. Tai yra nekvestionuojama, tai yra puikia idėja, tačiau tokio krizės valdymo mechanizmo nepakanka. Turime įvertinti krizės priežastis Europos lygmenių, kad nuo dabartinių veiksmų nenukentėtų mūsų vaikų ir vaikaičių ateitis. Turime įvertinti ekonomiką, bet ne tik, neturime užkirsti kelio augimui ir e, e kitiems e, socialiniams aspektams. Kalbame apie ekonominio bendradarbiavimo gilinimą. Turime padaryti jį labiau praktišką. Gerbiamasis komisarė, sistema turėtų būti labiau subalansuota, nes kol kas tiesiog negalima taikyti stabilumo ir augimo pakto, jis nepasiteisino. Mums reikia tvaraus vystimausi, nuoseklaus darbo vietų kūrimo, žiūrint į naują strategiją. Ačiū, ponas Randžel, dvi minutės. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Įvairūs kolegos iš EPP frakcijos e, detaliai apibūdino situaciją. Galiu pasakyti, kad dabar reikia įvertinti nacionalinių vyriausybių vaidmenį. Nacionalinės vyriausybės iš tikrųjų turi daug ką nuveikti. Jų funkcija sudaryti sąlygas tam, kad bendra valiuta galėtų stiprėti, o ekonominė ir pinigų sąjunga gilėti. Galiu pasakyti, kad mano partija, partija susijusi su PPPSD, Portugalijos partija, pritarė vyriausybės taupimo priemonėms, nes mes manome, kad per pastaruosius penkerius metus socialistų vyriausybės Portugalijoje padarė klaidų, kurios dabar išiškėjo ir kurias turime taisyti mes. Taigi pritarėme vyriausybės taupimo priemonėms, taip pat kritikuojame vyriausybę. Galime tai daryti ir tai yra geras pavyzdys kitoms valstybėms. Mes kritikuojame savo valstybę dėl to, kad ji nemažina išlaidų. Svarbu ne tik tai mažinti perviršinį deficitą, bet ir mažinti išlaidas. Vyriausybės turi būti pakankamai narsios, kad sumažintų išlaidas ir tokiu būdu prisidėtų prie deficito ir valstybės skolos mažinimo. Tai yra patarimas ne tik Portugalijai, bet ir kitoms panašią problemą patiriančioms valstybėms. Na, o Europos parlamento pareiga skatinti mūsų nacionalinės vyriausybės tai padaryti, kad eurozona stiprėtų. Ir kad EPP ir mūsų visų svajonė taptų realybę. Dėl šios priežasties kritikuojame tas vyriausybės, kurios yra nepakankamai drąsios, kad padėtų savo valstybėms atitinkamomis priemonėmis. Ačiū. Dėkuoju toliau ponas Ferm, pusantros minutės. brangus kolegos. E, bendroji ekonomikos politika turi padarinių abs absoliučiai E, Europos bendrai politikai. Turiu galvoje e, finansų sektoriaus kontrolė, e, tam tikros valstybės garantijos ir kartu taip pat galima kalbėti apie naujas iniciatyvas susijusias ar tiesiogiai išplaukiančias iš Lisabonos sutarties. E, dažnai ne, nemažai dabar valstybių narių patiria e, sunkę ekonominę ir finansinę padėtį ir biudžeto e, deficitą. Ir todėl tokiomis aplinkybėmis yra labai svarbu, kad ūkis, būtų, ūkis atsigautų, kad mes užtikrintume augimą ir užimtumą. Ir tokiu būdu tikrai mes turėtume siekti Europos pridėtinės vertės kad valstybių, valstybės narės galėtų šiaip jau paremti viena kitai. Tai yra valstybės narės turėtų susilaikyti nuo šiaip jau besaikio išlaidžiavimo, e, neturėdamos pakankamai tvirto biudžeto. Tad mes iš tikrųjų turėtume siekti geresnės ekonominės ateities ir todėl labai svarbu kad formuojant, kad bendra Europos ekonominė, ekonominė politika prisidėtume prie stipresnių valstybės biudžetų per ateinantį laikotarpį, nes priešingų atvejų tikrai mes negalėsim pasiekti pažangos ūkio augimo ir užimtumo srityse. Ponas Kilakakis, dvi minutės. Gerbiamas pirmininkė, esu Graikijos parlamentaras ir šioje posėdžių salėje galėčiau pakartoti tai, kas yra aiškiai nulatos kartojama Graikijoje. O būtent noriu dar kartą visiems padėkoti už Graikijai suteiktą pagalbą per pagalbos mechanizmą. Jis mums padėjo patvirtinti priemonės, kurios ilgainiui padarys Graikijos ekonomiką sveikesnę. Taigi dėkoju už pagalbą Graikijai, dėkoju už pagalbą kitoms ekonomikoms, jeigu jų, jos reikės. Pirmą kartą parlamento ir kitų institucijų gyvavimo istorijoje pademonstruotas toks ryštas realiai padėti e, Europos ekonomikos funkcionavimui. Kodėlgi ši krizė įsivyravo? O todėl, kad mokame daugiau nei gauname, kad netaupome. Prieš krizę ir jos metu, netgi e, po krizės, mes išleidžiame per daug. Mes negalime ir toliau leisti lėšų, kurių neturime o Europos valiutos fondas bei kitos ekonominės institucijos eina teisinga linkme. Jų veiksmai yra įtvirtinti rezoliucijos, tačiau mums svarbu ir turėti paskatas, motivaciją, mažinti įsiskolinimus bei perviršinį deficitą ir kuo greičiau sumažinti abu šios rodiklius. Turime įvertinti įvairias kapitalizmo apraiškas. 4 milijonai ar net daugiau žmonių gyvena gaudami maž, mažiau nei 2 dolerius per dienai. E, Taip pat dar didesnė suomenės grupė gyvena turėdami e, apie 200 dolerių mėnesiui. Taigi, jeigu nekeisime e, pasaulio reiškinių, mes tapsime dar neturtingesni. Ačiū. Ačiū, ponė Hubner, dvi minutės. Pone pirmininkė, be abejonės, kiek šita krizė šiaip jau kainuoja. Tad politikos formuotojai turėtų imtis konkrečių veiksmų, tam, kad tikrai būtų galima atitaisyti tas klaidas, e, kurios atsirado dėl rinkos e, iš, iš, iškreipimo. Bet kita vertus, taip pat reikėtų pasvarstyti e, šiaip jau kokių priemonių būtų galima imtis ES lygių. Mes dabar pasirinkom didesnio reglamentavimo kelią, kartu e, tai turėtume siekti paprastumo e, finansinėse rinkose. Bet to aišku, kad fiskalinė ir e, monetarinės politikos savaime neprisideda struktūr, prie struktūrinių reformų. Tad struktūrinių reformų reikia imtis, kuriomis būtų galima atsižvelgti į demografinius pokyčius, į mažą našumą, konkurencingumo trūkumą. Tad e, mažiau išleidžiant valstybės pinigų reikėtų daugiau pasiekti. Šiuo atveju tikrai turėtų būti didelės tiek nacionalinės, tiek europinės pastangos. Uh, Tad e, FC, ofici, e, ofi, e, val, geresnis valdymas, didesnis aktyvumas, ypač turiu galvoje moterų didesnį dalyvavimą, mokslinis tyrimas, inovacijos, visa tai yra priemonės tam, kad pasiektume augimą, užimtumą, konkurencingumą neturėdama, tai yra Europos tokia strategija turėtų būti grindžiama biudžeto griežtinimu. Tačiau kita vertus turėtume siekti e, tvarumo, e, tai yra augimo, e, tvaraus augimo. Mes tikrai turėtume imtis drąsių Europos sprendimų, kadangi tiek rinkoms, tiek piliečiams reikia daugiau Europos. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū. Toliau ponas Mitchell. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, suver, suverenios valstybės turėtų atsakyti už prisimtus įsipareigojimus, nuo to galiu pradėti. Tačiau atėjo laikas pasižiūrėti e, būtent kokie veiksmai prisidėjo prie dabartinės suirutės. Antai e, ketvirtajam dešimtmetyje e, buvo viena padėtis, vienokia padėtis, o dabar jau mes turim Europos solidarumą, turim Europos centrinį banką. Šiaip jau Europos institucijų darbas iš tikrųjų įspūdingas, turint galvoje, 20, kiek valstybių narių dalyvauja šiame darbe iš 16 Europos, e, eurozonos šalių. Bet vis dėlto vadinamosios rinkos e, vis dėlto labai neigiamai įvertino bet kokį, kiekvieną ES institucijų žingsnį. Uh, Kita vertus, e, ar iš tikrųjų šiaip jau mūsų rinkos e, laisvus? E, ir iš tikrųjų rinkos labai įtarios dėl dabartinių veiksmų, dėl suverenių valstybių šiaip jau siekių siekti tikslų ir tik, rinkos iš tikrųjų siekia savo tikslų. Tad verslo ir ekonominė darbo tvarkė. Tad atėjo laikas politiniams vadovams pasvarstyti, kasgi iš tikrųjų vyksta. Pakartoju, valstybės narės turėtų laikytis disciplinos, taip pat ir ta šalis, kuriai aš atstovauju bet kita vertus mes daug naštos užkraunam ant valstybių narių pečių, nepa, nepaisydami vis dėlto rinkų. Ir e, tad iš tikrųjų nereikėtų visko šiaip jau versti ant e, vienos pusės pečių. Labai ačiū. Toliau ponas Mešarus. Ačiū ponė pirmininkė. Europos strategija 2020 yra ypač svarbi dabartinės ekonominės ir finansinės krizės sąlygomis. Toji krizė iškelia nemažai klausimų, e, padaryta neigiamo poveikio, tad tam e, reikėtų turėti tinkamą strategiją. mes turėtume dėti pastangas. Eurozonos šalys laiko eurą e, vis dėlto sėkme ir mes turėtume apsaugoti savo valiutą, nes nepamirškim, šitoji krizė turi ir gali turėti taip pat politinių padarinių. jeigu krizė plėsis, tai tada kitos šalis ir mūsų šalis, kurios, tai yra šalis, kurios e, neįsivedė euro, šiaip jau praras pasitikėjimą. Ša, mes turėtume padėti tom šalims, taip pat e, numatyti naujų politinių aspektų, turėtume rasti naujų energetikos šaltinių, e, turėtų dėl be visą kitą klimato kaitos, e, Mes turėtume, mes šiaip jau turėtume būti įsisamoninę, kad energijos šaltiniai yra riboti, bent jau iškastinio kūro šaltiniai e, yra riboti, todėl reikėtų įvertinti naujus galimus energijos šaltinius, reikėtų įvertinti CO2 sugavimo ir laikymo bei kitokias technologijas. Be to reikėtų geriau koordinuoti ir integruoti įvairių sričių veiksmus. Tik tokiu būdu mes galėtume pasiekti daugiau ES. Ponas Marinesku, dvi minutės. Komisijos ir tarybos pasiūlytos priemonės yra sveikintinos. Jeigu tokių priemonių būtume ėmėsi prieš kurį laiką, tai mes tikrai būtume galėję išvengti e, daugybės dabartinės krizės padarinių, ekonominio valdymo spragos spragos, jų rezultatas yra sprendimai priimti nepasikonsultavus su parlamentu. Tačiau yra tam tikri toliau tų priemonių stebėsenos mechanizmai. Antai praeisiais metais daugybė pinigų buvo skirta bankams, to reikėjo. Kita vertus, bankų išgelbėjimas nepadėjo kitoms ūkio šakoms. Uh, E, deficitai vis dėlto visiškai iškrypo iš vėžių, atsirado didžiulės valstybių skolos, kai kurių šalių vyriausybės nusprendė e, pasakyti piliečiams visą teisybę ir priimti griežtų, prie, griežtų priemonių. Kitos valstybės narės e, nutilėjo. Tad visą tai paveikė žmonės. Mes negalim šiaip jų sunaudoti daugiau negu gaminam, negalim išleisti daugiau negu uždirbam. Reikia finansinio stabilumo. Tam reikia finansinio stabilumo mechanizmų naujo Europos e, valiutos fondo. E, greta to reikėtų numatyti papildomų priemonių ūkio padėties ištaisimo ir kitų priemonių. Tik tokiu būdu tikrai mes turėtume stiprų ekonominį valdymą, kuris išeitų į naudą visoms valstybėms narėms. Kolegos, dabar pereisime prie spontaniškų pasisakymų. Turiu sąrašą. Įsivaizduoju, kad tarybos ir komisijos atstovai norės gauti nemažai laiko apibendrinimams. Taigi viena minutė griežtai skiriama kiekvienam kalbėtojui na, atsiprašysiu visų, bet elgsiuos tikrai gan griežtai, nes tik taip galėsime suteikti galimybę pasisakyti visiems. Pone Maginis, vieną minutę, prašau, ponė. Pone pirmininkė, laikysiuos jūsų taisyklės. Sveikinu Ispanijos pirmininkaujančios valstybės. E, pasisakymus apie e, sistemos koregavimą ir konkurencingumo didinimą. Aš manau, kad daugiau turime kalbėti parlamente, taryboje ir komisijoje apie tai. Dabar kalbant apie jūsų pastabas dėl lėtos reakcijos. Turime pažiūrėti, kur yra problema, nes Europos sistemoje jaučiama tam tikra letargija. Ir valstybės narės galėjo greičiau sureaguoti, kai bankus ištiko krizė. Sugebame tą daryti, bet panašu šiuo konkrečiu atveju to nepadarėme. Ir galiausiai komisija ieško, nori strategiją naują paremti keturiais ramščiais. Aš manau, kad mes turime surasti savo vaidmenį ir manau, kad augimo stabilumo pakto taisyklių peržiūra buvo nepakankamai griežta ir tai nepasiteisino. Kaip ir teigia kiti, jeigu visi būtų laikėsi taisyklių, problemų nebūtų buvę. Daugiau suteikimas didesnės galios ir pasiteisina tik tuo met, jeigu ta gale įmanoma pasinaudoti ir sugebama pasinaudoti. Ekonominės krizės laikotarpyje e, strategija 2020 yra iššūkis ir tuo pat metu galimybė. Tai gali būti svarbus stimulatorius remiant ekonominę socialinę reformą, kuri yra reikalinga. Tie principai, kurie, kuriais turi būti pagrindžiama reforma, yra solidarumas ir prisitaikomumas. Ir aš manau, kad mes turime išlaikyti sanglaudos fondų finansavimą, kadangi jie vaidina labai svarbu vaidmenį mažinant skirtumus tarp ES regionų. Kita vertus, akivaizdu, kad tie tikslai, kurių imasi ES, negali automatiškai tapti nacionaliniais siekiais ir tikslais. Jie turi būti pritaikomi prie kiekvienos valstybės galimybių. Rumunijos vyriausybė nustatė aukštų pareigūnų darbo grupę, kuri nustatys nacionalinius tikslus ir mes koordinuosime nacionalinį, nacionalinį reformos planą. Ačiū. Pone Pato Papulų, vieną minutę. Rinkos, rinkų ir bankų rodikliai ir veikla panašu ir įstumė mus į dabartinę situaciją, ponė pirmininkė. Mūsų valstybės nedirba pakankamai. Dabar Graikija, po to bus Ispanija, Portugalija, mes tampame spekuliantų aukomis. Ir dabar turime aišku solidarumo pavyzdį. Tačiau matome, kad Graikijoje yra atleidinėjami masiškai žmonės, Ir reikia e, imtis konkrečių priemonių. Bankams palikti to negalime. Mums reikalingas socialinis solidarumas, reikia iš vis pertvarkyti bankų ir finansinę sistemą. Reikia pasirūpinti, kad augimo stabilumo pakto būtų laikomasi, reikia koordinuoti ekonominę politiką, didžiausią dėmesį skiriant konkurencingumui. Europos žmonės nori humaniškesnės Europos. Europos kurioje nebūtų tiek daug skirtumų ir neligybės tarp valstybių narių. Atėjo laikas programą e, sutelkti ties žmogiškumo faktoriumi. Ačiū, e, pana Šmit, vieną minutę. Ačiū. Mums reikia daugiau bendradarbiauti, mums reikia būti uh, solidar, e, labiau solidariems, reikėtų atsisakyti nacionalizmo ir e, protekcionizmo, iš to mes pakankamai pasimokėm praeitįje. E, o dabar matėm, kaip finansų ministrai šiaip jau kai kurie nuogastavo numatyti tam, biudžeto, tam tikrus biudžeto kontrolės mechanizmus. Tad e, tokiais atvejais labai daug e, šiaip jau e, iškeliami konkrečios šalies interesai, dažnai nepaisant kitų šalių interesų. Tačiau šiuo atveju reikia būti atviresniems, reikia labiau pasitikėti vienie, vieniems kitais mes šiaip jau mūsų vyriausybė ir kartu pats Oli Renas šiaip jau turi patirties iš dešimtojo dešimtmečio ekonominės krizės. Ponas Paška, vieną minutę. Mes žengėme vieną žingsnį į priekį tam, kad pagerintumėme situaciją. Reikia žengti tolesnius žingsnius. žingsnius reikia imtis pastangų ir pakeisti mūsų visuomenės e, darbo struktūras. Didelė gyventojų dalis dirba administracijose. Dėl to na, sunku išlaikyti visus tos biurokratus. E, Pone komisarė, pažvelkime į Aziją. Ten tikrai nėra tiek daug universitetų, kiek pas mus, tačiau administracija nėra tokia išpūsta. Dėl to įmanoma sukurti normalią konkurenciją. Įmonių valdymo aplinka, taip pat e, verslininkystės skatimas, tai yra labai svarbu. Ačiū, ponas Brons, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Ekonominė krizė nėra kažkokia tai laikina lyga, nuo kurios greitai atsigaus ES valstybės narės. Yra sisteminių klaidų, kaip yra vykdoma ekonominė politika ES ir valstybėse narėse. Vieningos valiutos tikslas 27 ir daugiau valstybių yra grindžiama neteisinga prielaida, kad viena valiuta gali būti tinkama įvairioms ekonomikoms, labai skirtingoms ekonomikoms. Valiutos vertė turi atspindėti ekonomikos e, sveiką būklę. Tačiau yra ir kitų ryškių problemų. Tai, kad globalizacijos procesų įtraukimas į valstybės narės ir visą Europą buvo labai neteisingas. Negalime mažai, mažas pajamas turinčių valstybių darbuotojams užplūsti Europą. Reikalingi, nu, reik, minimalus, minimalių atlyginimų nustatymas tikrai nestabdys, nesustabdys to proceso, kai iš neturtingų valstybių plaukia darbuotojai. Ponas Kelam, vieną minutę. Norėčiau padėkoti komisarui Renui už mielus, malonius žodžius ir išsakytą pasitikėjimą dėl Estijos įstojimo eurozoną. 7,5 procentai BVP augimo rodiklis tikrai užtikrins, kad Estija neprisidės prie skolos situacijos bloginimo ES. Taigi aš manau, kad Estijos pavyzdys yra gan pozityvus. Tai būtų labai padrasinantis signalas tokioms valstybėms kaip Lietuva, įrodant žmonėms, kad yra prasminga daryti pastangas ir kad visos e, norinčios įstoti valstybės yra vertinamos pagal nuopelnus. Eur, įstojimas į eurozoną šiuo metu nėra vien tik tai privilegija, bet tai yra solidarumo įsipareigojimų prisimimas. Nuo pat pradžių įnešant savo indėlį į sutvirtinimo paktą. Bet aš esu įsitikinęs, kad tai yra teisingas sprendimas. Europos, į ES neturime žvelgti vien tik tai kaip į galimybių, galimybę, bet ir taip pat e, galimybę įnešti savo indėlį e, tinkamų momentų. Bögė, Ponas Bögė, vieną minutę. Ponas Bögė, prašom, vieną minutę. Jo nėra, tuomet ponia Jelovieška, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. diskutuojame, suprantama, apie ekonomikos valdymą viso Europos Sąjungoje. Tai labai svarbus tikslas, juk siekiame gilesnio Europos Sąjungos integravimuose. Ir visos valstybės narės turi būti bendrai atsakingos už bendrą Europos Sąjungos ekonominę situaciją. Nemanau, kad uh, tarp mūsų atsirastų asmenų, kurie mano, kad nereikia mažinti išlaidų. Juk tai yra būtina. Reikia nedelsiant įgyvendinti reformas, krizės valdymo planus, nes krizė jau atnešė daug neigiamų pasiekmių. Ir čia mūsų prioritetas turėtų būti siekis užtikrinti, jog būtų laikomasi augimo ir stabilumo pakto. Taip pat e, kaltųjų išaiškinimas yra e, veiksminga priemonė siekiant drausmės valstybių narių tarpe. Kai dėl finansinių baudų, tai jų nepalaikau, nes kai kurios valstybės jau ir taip patiria finansinių sunkumų. Ačiū. Toliau ponė Konsarė. Jekonsarė. Pone pirmininkė, krizės atveju dažnai psichologija diktuoja tai, kad kaltinami kaltieji, išaukštinamieji neprasikaltę, tačiau Šiuo atveju to nereikia daryti, negalime toleruoti protekcionizmo, reikia ieškoti alternatyvių sprendimų. Tokiu keliu ir eina komisija. Kuo stipresnė politinė sistema ES, tuo jis stipresnė ir valstybėse narėse. Tuo lengviau galima pažaboti e, neigiamus rinkos veiksnius. Maničiau, kad turime baigti e, minėti Graikiją kaip nusikaltusiąją valstybę, turime priešingai padėti Graikijos piliečiams ir politikams. Jie nusipelno pagarbos, nes ėmėsi labai sudėtingų sprendimų. Kaip ponas Ole Šmit sakė, e, Švedija ir Suomija padėjo Graikijai pirmosios ir mes tikrai palaikome Graikiją. Ačiū, aš tikrai gerbiu Jūs už tai, kad sakote tokius gerus žodžius apie Graikiją, tačiau turiu Jūs nutraukti. Toliau ponas Fiore. Pone, mano pavardė yra Toja. Gerbiamas pirmininkė, kolegos, e, esant tokioms diskusijoms. E, mes nuolatos akcentuojame gerai funkcionuojantį ekonomikos valdymą. Bet nepakanka žvelgti į trumpalaikę perspektyvą. Trumpalaikės priemonės turi peraukti į ilgalaikės. Taigi mums reikia toleregiškos vizijos. Lisabono strategijoje jį išsakyta ir dabar mums reikia ją praktiškai gyvendinti. Negalime tikėtis e, ekonominio stebuklo. Štai Vokietijoje 1950 metais buvo suvokta, kad negalima valdyti ekonominių procesų, tačiau galima prižiūrėti rinką. Taigi valstybės priemonių reikia, tačiau jos turėtų būti skirtos finansinių rinkų sistemai sukurti. Negalima sukurti naujų darbo vietų, nesukūrus tokios sistemos. Na, o sistemos pasiekmė būtų konkurencingumas, bet ne priežastis. Ačiū, ponas Sovana, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Europa 2020 strategija numato galimybę įvertinti krizės priežastis. Taip pat e, suvokiame, kad neturint geros finansinės kontrolės negalėsime sukurti funkcionuojančios ekonomikos. Europa turi judėti tuo keliu, puoselėdama solidarumo principą. Rinkos neturi būti atsietos nuo realiosios ekonomikos. 2020 strategijoje yra praktinės priemonės, kaip kovoti su spekulacija Vokietija ir Austrija vakar pasiūlė FTT mechanizmą ir manau, kad tai yra geras pasiūlymas. Mums reikia daugiau taisyklių dėl valstybių pagalbos. Na, o valstybės, kurios piknaudžiauja mumis priemonėmis, turi būti išmestos iš eurozonos. Ponas Rubik, vieną minutę. Pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai, ES 2020 strategija mus įpareigoja. Ir aš manau, kad turime daugiau dėmesio skirti smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Turime pareikalauti, kad iki 2020 bent jau 20 procentų e, kapitalo investicijose turėtų dalyvauti smulkios ir vidutinės įmonės. Mums reikia e, tvirto smulkaus ir vidutinio e, sektoriaus pagrindo ES, nes maždaug 30 visų dirbančiųjų dirba būtent smulkiam ir vidutinėme versle. Taip pat šis verslas uždirba maždaug 80 procentų visų Mo, e, tai yra sumoka 80 procentų visų mokesčių. Komisarė Rein, kreipiuosi į Jūs čia su prašymu nuveikti kažką smulkaus ir vidutinio verslo labui, padėti stiprinti šias įmonės ir jų dirbančiuosius. Ačiū. Ačiū. Pona Šver, vieną minutę. Gerbiamas pirmininkė E, garbėjai tarybos atstovai, komisijos atstovai. Šiandieną vyko labai įdomios diskusijos apie krizę, ypač daug kalbėta apie Graikijos krizę, kalbėta apie būsimus veiksmus ES. Be kita ko, kaip kiti kolegos sakė, esama žmonių, kurie ieško kaltųjų, e, kaltina dėl situacijos kai kuriuos asmenys. Taip, mes turime ieškoti kaltųjų ir ne tik kaltinti institucijas bendrai. Kalbant apie atskaitomybę, tai buvęs finansų komisaras ponas Almunija gana kritiškai vertino kai kurių valstybių narių padėtį. Ir vis dėlto jo kritika nepadėjo išvengti Graikijos krizės. Taigi aš manau, kad kai kam reikėtų pasiaiškinti. Ačiū, ponas Keli, vieną minutę. Uh, Pirmiausia, per pastarąsias savaitės buvo imtasi priemonių uh, finansiniai uh, išeiti iš finansinės krizės, kurie atsirado dėl priežiūros trūkumo, valdymo trūkumo. Uh, ir tomis priemonėmis norima pagerinti padėtį taip pat ir ateityje. Tai sveikintina. Tačiau reikėtų, tai yra, taip įvertinu tai, kas nuveikta iki šiol. Tačiau ateityje mes turėtume taip pat numatyti priemonių prieš spekuliantus, vadinamosius finansinius teroristus, kurie šiaip jau nori pargriauti kai kurių šalių netgi vyriausybės. Uh, Tad tam reikia e, politinio lygio sprendimų e, kovojant su finansiniais teroristais. Labai e, toliau kalbės ponas, ponia Kadenbach. Ačiū, ponė pirmininkė komisijos nary, tarybos atstovai. Šiandien mes kalbam apie mes kalbam apie e, bendrą e, ekonomikos e, ir finansų rinkų sąveiką vienų kitų poveikį. Bet kita vertus neturėtume pamiršti, kad rinkos šiaip jau tarnauja daugiau negu 500 milijonų piliečių. Kita vertus reikėtų taip pat nepamiršti ir socialinės konsolidacijos atskaitomybės tam, kad pasiektume to, reikia atkurti pasitikėjimą, reikia suteikti žmonėms ateities perspektyvą. E, neužtenka vien žadėti, reikia taip pat numatyti konkrečių priemonių, e, kurios prisidėtų prie žmonių šiaip jau dalyvavimo, e, taip pat gėrio kūrime ir skirstimise, pasiskirstime. Uh, Pone Dati, ačiū ponė pirmininkė. Taip, gri, Graikijos krizė sukėlė daug nerimo tarp piliečių ir tai yra suprantama, kaip ir mano kolegos anks prieš mane kalbėję, ne, ne, negalima vien badyti pirštais Graikijos. Reikėtų taip pat įvertinti ir tos krizės padarinius tam, kad tikrai mąstytume apie Europos ateitį. Šiandien mes kalbam apie ūkio, tai yra ekonominį valdymą, kurio reikia. Dabar pirmiausia, reikia e, ištirti šiaip jau nacionalinių biudžetų e, padėtį ir aš manyčiau, kad pasiūly, šiaip jau komisijos pasiūlymai iš tikrųjų, e, iš tikrųjų šiaip jau sukeltų tam tikrą konstitucinį netikrumą ir šito šiaip jau kol kas Europai išgyvenančiai e, tokią krizę nereikia. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes visi žinom, kad Europos strategija 2020 buvo numatyta tam, kad išvestume Europą iš dabartinės ekonominės krizės ir kad parengtume Europą ateinančio dešimtmečio ateičiai. Tačiau dėja e, strategijoje nėra mechanizmo, e, kuriuo būtų galima peržiūrėti ir reformuoti bendrąją Europos žemės ūkio politiką. O šiaip jau ta politika yra viena iš svarbiausių sričių, kuriomis siekiama, tai yra pasiekti Europos strategijos 2020 tikslų. Bet paradoksalu, kad žemės ūkio politikai e, ne, labai mažai skirta dėmesio strategijoje 2020. Apie tai kalbama, tačiau vis dėlto žemės ūkio politikai nesuteikiama centrinis, centrinis vaidmuo E, o tuo tarpu, kai šitas sektorius yra labai svarbus, turint galvoje ateitie apsirūpinimą maistu ir atsaką į e, kitus iššūkius. Kitas kalbėtojas. Ponios ir pon Sekerskis, mes e, šiaip jau ne, nepakankamai įvertinom padėties, kai ekonominė krizė ištiko Graikiją ir dabar toji krizė grėsia kitoms valstybėms narėms ar e, e, dėl, dėl to, kad e, ekonominė krizė išaugo į finansinę krizę atvirkščiai, ar dėl to, kad mes nepakankamai ėmėmės veiksmų, bet galiu konstatuoti, kad mes ne, nepakankamai koordinavom veiksmus. Mes nepakankamai įverdinom stabilumo ir augimo pakto. Nacionaliniai biudžetai buvo nerealistiški, buvo numatyta daugiau išlaidų negu pajamų. Ir ką tokiomis aplinkybėmis darė ir daro komisija ar Europos centrinis bankas. Tokius sąžiningus klausimus turim kelti patys vieni, vieni kitiems. Tad nacionaliniai biudžetai nebuvo pakankamai įvertinti. Mes nepakankamai įvertinom valiutų fondos klausimus. ponas Lopes Garido tarybos vardu. Gracias, Ačiū, ponė pirmininkė. Maničiau, galima sakyti, kad dabar patiriam tokią padėtį Europos Sąjungoje, kuri šiaip jau neturi pre precedento nes praeitie mes įveikdavom sunkumus. Ir šiaip mes patiriam dabar sėkmę, galima sakyti, nuo pat antrojo pasaulinio karo pabaigos. Bet to prisiminkim, kai žlugus Berlyno sienai buvo sujungta Europa, buvo krizių ir anksčiau, ir, tačiau atsakas, veiksmai buvo naujų sutarčių prieimimas. Ta pati mes padarėm ir šio tūkstantmečio pradžioje, tai yra, kai priemėm Lisabonos sutartį. Ir tai yra vienintelis kelias išeiti iš krizės. Alternatyva, tokia netinkama alternatyva, tai būtų pasirinkti populistinį kelią. Tad e, tikrai mes turėtume siekti tokios Europos, kuri E, galėtų ištaisyti spragas tokios kaip ši krizės atveju. Tad ši krizė tikrai labai rimta. Tad e, Europa turėtų imtis atsakomųjų veiksmų, e, numatydama rinkų reglamentavimą, ištaisydama konkurencingumo padėtį, pataisydama taip pat e, socialinius, e, socialinius e, netolygumus, užimtumo mažinimą. Dabar valst, nemažai valstybių narių patiria didžiulį biudžeto perviršį. Tad šiomis sąlygomis tikrai reikia daugiau Europos ir mes tada turėtume konkrečiai, būtent imtis konkrečių veiksmų tokioj situacijoje ir tokių veiksmų Europa jau ėmėsi. Aš priminsiu be visą kitą tai, ką sakė komisijos narys Renas, kas anksčiau buvo mūsų pačių pasakyta. Ir galiu pakartoti, kad ES ėmėsi atsakomųjų veiksmų, tačiau dabar mes turėtume žengti dar sparčiau į priekį ir turėtume užtikrinti, kad mūsų numatytos priemonės būtų įgyvendinamos nedelsiant, nes aplinkybės tai verčia. Aš pasiūlyčiau glaudesnį bendradarbiavimą tarp ES institucijų, ypač tarp jūsų ir mano paties institucijos. Ir čia nurodyčiau penkias tokias rytis ar penkis aspektus, rytis, kuriuose mes turėtume e, žengti sparčiau į, sparčiau į priekį. Pirmiausia, solidarumas. Turėtume siekti didesnio solidarumo. Ir tokiu būdu e, Graikijos e, atvejais parodė, kaip svarbu buvo veikti solidariai. Antai dabar jau sukurtas 750 milijardų eurų fondas, kuris numatytas ne vien Graikijai, bet ir galimiems ateities, tai yra atvejams, jeigu tokių būtų ateityje. Tad iš tikrųjų taryba priėmė tinkamą sprendimą gegužės pradžioje ir kartu tas sprendimas pri, priimtas buvo kartu kartu su Europos e, centrinio e, banko veiksmais pagal Lisabono sutarties numatytus įgaliojimus. Toliau antra - finansinės priežiūros paketas. Truputį užbėgsiu įvykiams į, į, už akių. Vakar Ekofino ministrų taryboje buvo kalbama apie reglamentą skirtą vadinamiesiems ribotos rizikos ar neribotos rizikos fondams. Tačiau dabar reikia e, tų paketų, tai yra tų priemonių nuostatų greitesnio įgyvendinimo šiame reglamente ar pasiūlymų pakete be visa kita numatomos Europos reitingavimo agentūros, kurias prižiūrėtų Europos e, priežiūros e, institucija. Ta tema susijusi su tuo, ką mes šiandien aptarinėjom iki šiol. Kitas dalykas - geresnis konkurencingumas. Labai svarbu e, konkrečiai dabar jau įgyvendinti Europos 2020 strategiją kurioje e, tokie rodikliai kaip skurdo mažinimas, socialinė įtrauktis e, bus e, įvertinama tam tikrais kiekybiniais rodikliais. Tad čia dabar iš tikrųjų bus e, daroma daugiau negu tai, kas buvo daroma pagal Lisabonos užimtumo strategiją, apie kurią kalbėjo Verhofštatas e, kaip neegzistuojančią. Ket, ketvirtas svarbus dalykas ar ketvirtas rytis, kurioje turėtume labiau bendradarbiauti, tai pasiūlymų paketas, e, kur, kuriuo siekiama koordinuoti nacionalinės ekonomikos politikas. E, tas paketas jau buvo pateiktas gegužės pradžioje pono Rėno tarnybų ir vakar jį įvertino Ekofino ministrų taryba pagal Lisabonos sutarties penktąjį straipsnį numatyta, kad valstybės narės privalo, turi koordinuoti ekonomikos e, ir užimtumo politiką, bet to gali koordinuoti ir socialinę politiką. Tad komisijos e, paketo reglamento pasiūlymo 136 straipsnis šiuo požiūriu labai svarbus. Ir galiausia, mes turėtume, e, turėtume taip pat skatinti tolimesnės diskusijas dėl vadinamųjų finansinių sandorių apmokestinimo. Tas klausimas beje bus aptarinėjamas ir didžiojo dvidešimtuko susitikime. Tad visi šitie dalykai, ponė pirmininkė, yra labai svarbus ir tikrai E, mes tik, tikimės jūsų paramos ir tik tai turėdami tokią paramą mes galėsim pri, sprendimus priimti kuo greičiau, kadangi ilgiau laukti nebegalim. Europai reikia greitų sprendimų. Aš turiu galvo, čia kalbu ne vien tik tai apie e, e solidarumą tarp valstybių narių, bet e, pirmiausia, e, Taip pat turiu galvoje solidarumą ir tarp tokių institucijų kaip tarybos, komisijos, parlamento. Tad dabar institucijoms reikia glaudžiau dirbti kartu, kad mes galėtume ir toliau stumti į priekį uh, ekonominį valdymą ir kad galėtume išspręsti dabartinės problemas ir kartu, kad galėtume pademonstruoti, kaip ryštingai mes norim atverti naują ES istorijos puslapį, kuris tikrai, kad išeitų į naudą Europos piliečiams. Ta tiek, ponė pirmininkė. Dėkoju. Dabar komisijos vardu kviečiu Oli Reną. Balsavimą pradėsime 10 minučių po 12, šiek tiek nukeliame e, balsavimą tam, kad jūs galėtumėte apibendrinti diskusijas. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, dėkoju už labai rimtas esminės diskusijas, kurios atspindi, kiek rimta yra dabartinė situacija visoje Europoje. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai vertinu tą plačią Europos parlamente išsakytą paramą tam, kad būtų sustiprintas ekonominis valdymas. Taip pat labai atidžiai išklausiau pono Diekopolopos Garido ir dėkoju Ispanijai pirinkančiai valstybėje už paramą ir puikų bendradarbiavimą šioje srityje ir kitose srityse. Visiškai sutinku su tais, kurie reikalavo ekonominės sąjungos. Ekonominės sąjungos, kuri papildytų pinigų sąjungą. Tik tokiu keliu mes dabar turime žengti. Tai yra labai svarbi pamoka, kurią turime išmokti dabar ištikus kriziai. Turime dirbti trimis frontais. Visų pirma, turime tęsti skubes krizės valdymo priemonės, užtikrinant tam tikras griežtas priemonės Graikijoje ir kitose Europos valstybėse. Turime išvengti dar vieno Lehman Brothers e, situacijos Europoje. Ir dėl to turime toliau budriai ir ryštingai užtikrinti finansinį stabilumą Europoje ir apsaugoti gležnas ekonomikas ir užtikrinti jų atsigavimą mūsų žemynę. Antras dalykas, turime paspartinti, sustiprinti ir galutinai įgyvendinti finansinių rinkų reguliavimo reformą. Visos bankų rinkliavos, kredito reitingų agentūros, kur kas geriau jos gali veikti Europos lygmenių, e, tas priemonės turime įgyveninti kuo galima greičiau. Taip pat reikia sukurti tam tikrą pagrindą, pagal kurį būtų galima pakoreguoti finansinių rinkų sistemą ir aš visiškai sutinku su ponia Jekonsarė ir ponu Svoboda. Rinka negali būti pagrindinis šeimininkas. Rinka turi būti tarnas. Ir, kaip buvo pasakyta, mes turime įdėkti pagrindinę socialinės rinkos ekonomikos idėją, tam, kad būtų sukurtas tinkamas teisinės pagrindas finansinėms rinkoms funkcionuoti ir užbaigta reguliavimo reforma. Trečias dalykas. Mes turime pereiti prie tokių sprendimų, kurie yra susiję su ekonominės valdysenos sustiprinimu Europoje. Mums reikia sustiprinti stabilumo augimo paktą, per fiskalinę priežiūrą. Turime numatyti praktiškas nuobaudas, nuobaudas, kurios būtų grindžiamos taisyklėmis, kaip sakė ponas Karas. Taip pat mums reikia Eurostate tam, numatyti tam tikrus įgaliojimus, prižiūrint nacionalinės sąskaitas. Pirmininkas komisarė, labai atsiprašau, pertrauksiu jūs trumpam. E, mėly kolegos, tai yra labai svarbių diskusijų apibendrinimo žodžiai. Aš labai jūsų prašau privačius pokalbius nutraukti šioje salėje ir gerbkime komisarą, kuris dabar apibendrina diskusijas. Prašau, ponė komisarė. Ačiū pirmininkė. Aš esu įpratęs prie tokio chaoso, bet labai vertinu e, pirmininko žodžius ir tikiuosi, kad parlamentarai susidomės mano žodžiais. Taigi turime spręsti krizės problemą nedelsiant, turime užbaigti finansinių rinkų reformą ir turime sustiprinti ekonominį valdymą. Tai yra trys pagrindinės už, užduotys, kurias turime įgyvendinti kuo galima greičiau. Sutinku su ponu Marinesku, kuris kalbėjo apie komisijos komunikatą. Netgi prieš pusmetį apie tai matyt būtų sunku pagalvoti komunikatas, kuris skirtas Europos ekonomikos sustiprinimui, aišku, yra trumpas, jame yra tik dešimt puslapių, bet ten labai konkrečių iniciatyvų, griežtų priemonių, kurių mums dabar reikia Europoje. Ir mes konkrečius pasiūlymus, e, teisėkros pasiūlymus pateiksime gan greitai, remiantis tuo komunikatu. Taigi ėmėmės iniciatyvos ir dabar turime tęsti tuos darbus. Ponas Ferhopštatas teigė, kad nereikia laukti, kol darbo grupė pateiks rezultatus. Mes labai aktyviai ir konstruktyviai prisidedame prie darbo grupės veiklos. Darbo grupės, kurią įsteigti nusprendė pirmininkas Van Rompuy, bet mes turime, aišku, pasinaudoti savo iniciatyvos teisę ir mes gan greitai pateiksime konkrečius teisėkuros pasiūlymus dėl ekonominio valdymo sustiprinimo. Tai yra esminis e, bendrijos metodas, e, kurio jūs šiandien reikalaujate, visiškai pagristai. Tikrai neturime daug laiko ir nedelsdami privalome veikti, dėl to labai svarbu imtis tų iniciatyvų. Dėl to, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai, noriu pabaigai pasakyti, kad mums reikalingas institucijų alijansas tam, kad tų tikslų pasiektumėme. Europos Sąjunga visuomet pasiekdavo geriausių rezultatų tik esant parlamento ir komisijos alijansui. Taigi aš tikiuosi jūsų paramos šiame, šiame darbe ir Labai svarbu taip pat, kad ir į nacionalinius parlamentus būtų atsižvelgiama, kad jie būtų įtraukti, kaip sakė ponia ir pasiūlė ponia Gulart. Svarbiausia nepamiršti, kad Europos parlamentas gali padėti Europos Sąjungai. Mes visi galime veikti skubiau, ryštingiau. Taigi, įtikinkite savo rinkėjus, Padėkite mums įtikinti valstybės narės, ne tik Ispaniją pirmininkaujančią valstybę, kur ir taip jau beveik yra įtikinta. Aš tikiu, kad jūs galite ir pasirūpinsite, kad jūsų balsas bus išgirstas. Ir aš tikiuosi, kad jūsų pozicija bus stipri, ryštinga dėl e, rezoliucijos Europa 2020. E, pozicija bus įtvirtinta per šią parlamento sesiją. Taigi, mėly bičiuliai, mums reikia skubiai sustiprinti ekonominį valdymą Europoje. Dėkoju. Ačiū. Pone komisarė, diskusijos baigėsi. Balsuosime po kelių minučių.